Colleagues, if you could uh, take your... Kolegos, prašome susėsti. Labą dieną. Dar netvyko abu ministrai. Dar vienas vėluoja. Tuomet aš pradėsiu nuo pranešimų ir informacijų. Pirmiausia, patvirtinsime darbo atvarkę. Jeigu nieks neprieštarauja, laikysime, kad jinai yra patvirtinta. Toliau kalbų režimas šiandieną nebus vertimo iš suomių, estų, latvių, maltiečių, kruatų ir galų kalbų. Dar noriu pasakyti, kad buvo įsiūstas laiškas, o taip pat bus koordinatorių posėdis. Todėl aš noriu pasakyti dar kartą ir jums priminti, kad ši savaitė yra pakankamai intensyvi, turime daug darbo ir taip pat po plenarnės sesijos ketvirtadienį mes turėsime neįlinį susitikimą. Toliau komitetų darbas bus tęsimas gegužės mėnesį, Strasbūrė susitiksime ir galbūt jūs pastebėjote balandžio mėnesį mes jau turėjome penkis komiteto susitikimus. Ir komisija beveik kas savaitę mums pateikdavo po 50 naujų pasiūlymų. Taigi, sakau, mes tikrai nenorime renkti naujų posėdžių, bet tiesiog turime daug darbo ir stengiamės suspėti. Norime e, reaguoti į įvairius komisijos pasiūlymus, o taip pat ir tarybos darbą. Taigi dar kartą užtikrintų. Jeigu turite kažkokių prašymų arba pasiūlymų, tai ne, nedvėjokite ir man būtinai juos pateikite. Dabar kiti pranešėjo, e, pirmininko pranešimai. Noriu pasakyti, kad e, posėdžių salėje dirba e, Gruzijos televizijos atstovai. Toliau, Žuel Bergeron yra paskirta pranešėja pranešimui kalėjimų sistemos ir sąlygos, toliau Kristin Revolt Dalion skirta pranešėja pranešimui dėl konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su ja ir galiausiai e, Lopes Aguilar paskirtas pranešėjų dėl pranešimo apie galutinę PVM sistemą ir kova su sukčiavimu PVM srityje. Tokia informacija. Dabar pereikime prie trečio mūsų darbo tvarkės punkto. Mums pavyko pasikviesti į komitetą du Belgijos ministrus po tų tragiškų teroristinių išpolių Briuselyje kovo 22 dieną apsikeisime nuomonėmis su Jan Jambon, tai yra Belgijos ministro pirmininko padėjėjas ir vidaus reikalų bei saugumo ministras, o taip pat apsikeisime su nuomonėmis su teisingumo ministru Ken Gins. Kolegos, kaip jau sakiau, mes esame sukresti tų Briuselio teroristinių išpolių Ir mes komitete tikrai jautėme pareigą susitikti su ministrais, pakalbėti apie e, ko, kaip, tai, kaip vyksta kova su terorizmu, įtrauktos klausimus į mūsų darbo tvarkio. Taip pat labai norėjome asmeniškai susitikti su ministrais. mes parlamente irgi turime tą atsakomybę stebėti situaciją. Taigi džiugu, kad su mumis yra du ministrai ir žinau taip pat, kiek nedaug laiko turime, todėl žodį pirmiausia sutiksiu Belgijos ministro pirmininko pavaduotojai saugumo ir vidaus reikalų ministrui Janui Jambonui. Taigi dabar žodis jums, o paskiau bus klausimai ir atsakymai. Ir dar kartą noriu padėkoti, ačiū už visą jūsų e, atliktą darbą ir bendravimą su mumis. Ačiū pirmininkė, man tikrai malonu ateiti čia į parlamentą šiuo sudėtingu laikotarpiu ir dabar aš jums suteiksiu, pristatysiu jums e, pradžioje keltą informacijos anglų kalbą, o paskiau kalbėsiu Niderlandų kalbą. Gerbiami parlamento nariai, penktadienis, penktadienį buvo praėjęs lygiai vienas mėno po Briuselio išpolių, kuomet teroristai atliko sprogdinimus pirmiausia Zaventimo ruostė, o paskiau Malbeko metro stotelėje. E, žuvo 32 asmenys, šimtai sužeistųjų, kurie buvo atvykę iš įvairiausių šalių, o taip tarp jų buvo ir ES pareigūnų. Kai kurie vis dar yra gydomi guli ligonėse ir tikriausiai e, tie nukentėjusieji puikiai atsimins tą dieną, kuomet e, teroristai tiesiog puolė mūsų visą demokratinę visuomenę ir mūsų vertybės. Tai buvo pati baisiausia ter teroristinė ataka mūsų šalyje. Tai yra Belgijos rugsėjo 11 diena, kaip e, kalbėjo mūsų ministras pirmininkas Charles Michel. Buvo paskelbtas trijų dienų e, valstybinis gedulas ir dabar aš norėčiau, būdamas čia, Belgijos vyriausybės vardu e, padėkoti jums visiems už išreikštą solidarumą bei jūsų įsakytą užuojautą visiems Belgijos gyventojams. Be žmogiško aukų taip pat buvo padaryta ir kitokios žalos, materialinės žalos buvo uždarytas Zavintimo oro uostas, o taip pat ir metro linijos. Atakų metu, atakų dieną Belgijos vyriausybė e, norėjo, kad nebebūtų e, palikta pagrindo jokiai baimiai, ko kaip tik atvirkščiai norėjo ir teroristai. Viešajame transporte e, buvo taikomos papildomos saugumo priemonės, metro ir oro uosto darbas jau dabar yra atnaujintas. Metro dirba pilnu pajėgumu, net atidaryta yra ir Malbeko stotelė. Oro uostas dar veikia nepilnu pajėgumu, tačiau dirbame prie to, kad tai anksčiau ir vėliau įvyktų. Iš karto po teroristinių išpolių šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Praėjus mėnesiui mes dabar e, esame dar trečiajame lygyje, tai yra antras pagal svarbą lygis. Grėsmė yra rimta, tačiau neturime jokios informacijos, kada tai gali vykti ir kur. Po teroristinių išpolių e, atliekamas tyrimas, atliekamas pakankamai skubiai ir galiu patvirtinti, kad mes dirbame ištisę parą. Buvo atliktos kratos daugelįje vietų, atlikti suėmimai ir todėl noriu padėkoti tai jungtiniai tyrimų grupiai, tarp, kuri buvo įkurta tarp Belgijos ir Prancūzijos pareigūnų aiškėja, kad e, teroristai norėjo atlikti išpolius ir Prancūzijoje, tačiau po greito teisėjai saugos e, darbo bei reakcijos šiems įvykiams buvo užbėgta už akių ir todėl teroristai nusprendė smogti Belgijoje. Mūsų priemonės, saugumo priemonės reiškia, kad strateginės vietos vis dar yra stebimos. Tai yra traukinių stotis, oro uostai, e, transporto mazgai arba e, brandolinės jėgainės. Taip pat papildomai stebime teatrus, kino teatrus ir kitas viešas vietas. Taigi mes darome viską, kad mūsų šalyje būtų užtikrintas saugumas. Mes manome, kad Belgijos vyriausybė ilgą laiką prieš išpolius jau taikė visą eilę saugumo priemonių. Dabar jų yra 30. 12 buvo paskelbta 15 metų pradžioje, kai iš karto po teroristinių išpolių Paryžiuje, o 18, 18 priemonių buvo paskelbta visiškai nesenai. 15 e, metais buvo skirta 200 milijonų eurų, 16 metais 400 milijonų eurų kovai su terorizmu. E, kai kurios išlaidos yra e, dabar iškart naudojamos, o kitos yra strateginės investicijos. Vyriausybės patvirtinti sprendimai reiškia, kad vidaus reikalų ministrai e, turi teisę e, atimti asmens tapatybės dokumentus iš tų asmenų, kurie e, vyksta į Siriją. Ta pati galima padaryti ir su pasais. Mes taip pat peržvelgėme ir pakeitėme savo planus kovai su radikalizmu. Gatvėse patruliuoja kariuomenės daliniai, sustiprinome sienų apsaugą ir netrukus turėtume priimti belgišką PNR įstatymą. E, tos priemonės bus sugriežtintos dar e, vėliau Taip pat mes e, bandome atšaukti iš ankstinio apmokėjimo e, GSM abonentų korteles. Taip pat e, stengiamės koncentruoti savo darbą į Molembeką, tačiau ir ne tik čia. Stengiamės žvelgti plačiau, yra ir kitų problematinių Briuselio rajonų. Belgija dalyvauja tarptautinėje koalicijoje kovai su ISIS. Mes pasiuntame savo laivus bei naikintuvus ir tai turėtų prisidėti prie didesnio saugumo mūsų šalyje. Gerbiami parlamento nariai, parlamentai nori mūsų suskaldyti, suskaldyti mūsų visuomenę, turime atremti šią grėsmę. Diskusijos mūsų šalyje yra, vyksta labai sudėtingai pasigirsta daug kritikos. Vidaus reikalų ministrai, ministras siekia užtikrinti, kad Belgijoje visos tarnybos dirbtų iš vien kovoje su terorizmu ir ypač, kai yra tokios sudėtingos aplinkybės. Užsienio kovotojų fenomenas yra kompleksinė problema. Turime užbėgti už akių asmenų radikalizavimuisi. Turime įtraukti uždaras bendruomenės į mūsų visuomenę. Taip pat turime sekti užsienio kovotojų judėjimą, keistis informaciją tarp žvalgybos tarnybų ir taip pat bausti tuos asmenys, kurie grįžta iš Sirijos. Privalome atsekti, kaip yra finansuojamas tarptautinis terorizmas, kaip vyksta priekyba ginklais ir e, kitais dalykais. Turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Tai yra ypač svarbu kovojant su terorizmu. E, ieškant e, sprendimų mes turime ieškoti įvairiausių sprendimų ir mes manome, kad mūsų visuomenė privalės sumokėti didesnį kainą už saugumą. Taigi, sakiau, yra daug kritikos, ypač mūsų vyriausybei. Tai yra tiek mūsų šalies, tiek užsienio kritika. Ir šita neigiama nuomonė, neigiamas požiūris yra įsigalėjęs. Nėra abejonės, kad kai ką mes galime pat tobulinti. Ir net Belgijos parlamente buvo įkurta komisija, tyrimo komisija įvertinti visus teroristinių išpolių aspektus. Mes taip pat keliame savo aukštus reikalavimus vyriausybėje. Norime e, radikaliai išspręsti tuos e, savo darbo silpnumus, kurie mums trukdo eiti į priekį. Turėdami informacijos apie teroristus, mes puikiai suvokiame, kad sėkmingai galime kovoti su teroristais tik tai tokiu atveju, jeigu dirbsime visi kartu europiniu lygiu. Ir 15 metų e, vasario 15 dieną TVR taryba patvirtino išvadas iš karto po Paryžiaus e, išpolių. E, Europos lygių kaip tik taikomos ir to sustikimo metu patvirtintos priemonės. Ir mes pasisakome už tai, kad kuo greičiau būtų patvirtinta PNR direktyva, kad būtų sustiprina kontrolė prie išonės sienų, kad būtų labiau keičiamasi informacija tarp tarnybų, taip pat ir Europolo, taip pat priemonės dėl kovos su teroristų propaganda būtų taikomos veiksmingiau. Kaip jūs žinote, mes bandome pasinaudoti visomis galimybėmis kovoje prieš terorizmą kaip šalis. O dabar aš norėčiau trumpai paminėti keletą konkrečių dalykų. Aš labai e, džiaugiuosi, kad PNR direktyva po ilgo darbo e, buvo patvirtinta balandžio 14 dieną. Suvokiame, kad e, tai nėra stebuklingas sprendimas, tačiau esu visiškai tikras, kad mūsų saugumo pareigūnams ši direktyva padės rinkti duomenis ir juos analizuoti, juos e, lyginti su kitų šaltinių duomenimis. Belgija irgi nori padaryti viską, kad e, šios direktyvos dėka mes galėtume taip pat e, pasinaudoti informaciją ir tarp skrydžių ES viduje. Toliau sienų apsauga. Europos piliečiai bus kontroliuojami ir tikrinami pagal rizikos indikatorius, priklausomai nuo e, pavojaus lygio. Ir buvo nuspręsta priemonės sugriežtinti bei tikrinti Europos piliečius nuolat, ypač jeigu yra e, aukštas grėsmės lygis. Mes taip pat diskutuosime dėl naujų taisyklių, diskutuos ir Europos parlamentas. Manau, kad mm, atėjo laikas e, šitą teisės aktą patvirtinti dar iki vasaros atostogų, taigi kaip įmanoma greičiau. Kadangi situacija yra kritiška ir sudėtinga, kitoks elgesys būtų tiesiog neatsakingas. Kitas aspektas - kitimasis informacija. Kovos su terorizmu koordinatorius John Manden Kirkhoffas praeitą savaitę Luksemburge teigė, kad yra ir kitų instrumentų, tai yra Šengeno informacinė sistema ir Europolas ir keitimasis informacija buksuoja. Mes aiškiai supratome, kaip yra svarbu bendradarbiauti su Europolu. Belgija, bendradarbiaudama su Europolu, surengė teroristų ekspertų susitikimą. Taip pat buvo pakviesti ir Interpolo atstovai. Mes siekėme apsikeisti informaciją. Belgija nuolatos pasisakė už tai, kad informacija būtų keičiamasi vis labiau. Ta mes darėme metų metus. Mūsų patirtis rodo, kad to nepakanka. Po Paryžiaus lakučio mėnesio išpolių mes e, daug ko išmokome, kaip galėtume pasinaudoti konkrečiai Šengeno informacijos sistema ir nacionaliniai sirenė biurai gali prisidėti prie užsienio kovotojų problemos sprendimo. Turime sustiprinti ir e, pagerinti SIS sistemos veikimą. O taip pat, kad tai iš tiesų e, veiktų. Taip pat mums reikia daugiau saveikumo tarp įvairių domenų bazių komisija pranešė, kad po praėjusios savaitės TVR tarybos posėdžio buvo primtas sprendimas dėl informacinių sistemų saveikumo gerinimo. Labai tikiuosi, kad jau artimiausių laikų mes pasieksime geresnių rezultatų, nes per artimiausias savaitės bus įvairių e, ekspertų susitikimų, rengiantis Liepos mėnesių TVR tarybos posėdžiui. Manau, kad e, geriau suprasime, kur yra to saveikumo trūkumai ir kaip juos spręsti. Taigi pabaigai norėčiau dar pakalbėti apie internetą. Europolo įkurtas interneto stebėsenos centras e, dirba pakankamai sėkmingai. Ir e, Labai tikiuosi, kad e, susitikimas su interneto specialistais taip pat e, bus labai naudingas. Iš visų tų tyrimų paaiškėjo, kad internetas vaidina labai svarbu vaidmenį. Svarbu, kad e, bendradarbiautų tiek vyriausybės, tiek interneto paslaugų teikėjai. Tuomet mes galime atsekti bendravimą, jį e, identifikuoti, o taip pat su juo kovoti. E, yra parengta 2015 metais strateginio internetinio bendradarbiavimo e, struktūra, grupė. Mes Belgijoje e, gavome tiek Europos komisijos, tiek Didžiosios Britanijos paramą ir taip pat konsultuojame kitas ES valstybės. Pastarojų metų labai norime e, sustiprinti tą bendradarbiavimą su interneto pramonės atstovais ir trečiosiomis šalimis. Po 2015 e, m. vasario 15 dienos TVR tarybos susitikimo mes atlikome daug darbo, tačiau dar daug kas nepadaryta. Aš suminėjau tik tai keletą svarbių sričių ir vis dar laikausi nuomonės, jog mes ne tik kalbėtume, bet ir imtumėmės darbų. Atsiratokime rankovės ir siekime mūsų sėkmės, o to iš mūsų laukia visi Europos piliečiai. Ačiū, ministrė. Mes norėtume keistis nuomonėmis, daug narių norėtų pasisakyti bet dabar dar suteiksiu žodį ponui Cohen Gins. 10-15 minučių prašau. Ačiū pirmininkė kolegos. Po Madrido, Londono ir Paryžiaus teroristinių užpuolių buvo Briuselio eilė. Tai yra Europos Sąjungos sostinės eilė. Belgija puikiai supranta šį matmenį metro ir Malbeko metro stotelė yra nuolat naudojamos, jomis naudojasi ES institucijų darbuotojai. Ir tai yra tik vienas iš praėjusių mėnesių išpolių aspektų. Negalima pamiršti, kad pirmosios aukos, e, kurios prarado savo gyvybės šiuose, šių išpolių metu. Tačiau e, ir Belgija, ir visi žmonės turi nepaliaujamai dirbti visose srityse, kurias dabar pristatysiu savo kalboje. Pirmiausia, keletas žodžių dėl tyrimų ir dėl preliminarių išvadų dėl teroristinių tinklų. Po Paryžiaus išpolių 2015 m. lapkričio mėnesį visa ES visos žvalgybinės organizacijos susitelkė ieškodamos šių organizacijų tinklų. Bendradarbiavo visos institucijos ir šis bendradarbiavimas kasdienola didėja. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir pabrėžti puikius santykius su Prancūzijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis bei Prancūzijos teisingumo tarnybomis, taip pat jungtinių tyrimų grupė tarp, Prancū, su, tarp Prancūzijos ir Belgijos buvo dirbama dieną ir naktį. Vis dar vyksta teisminis tyrimas, todėl negaliu pristatyti konkrečių detalių ir negaliu dar kalbėti apie tai, ko mes išmokome. Dar šiek tiek per anksti turint galvoje teisminį tyrimą. Tačiau jau galiu pasidalinti keletus pastebėjimų. 2015 e, metais Daesh, Daesh parodė savo e, pajėgumus e, iš bazės Sirijoje tūkstančius kilometrų, nu, kur yra nutolusi tūkstančius kilometrų nuo išpolių vietų išpoliai Prancūzijoje ir Belgijoje buvo labai panašus. Ne tiek taip pat daug asmenų dalyvavo rengiantis šiems išpoliams ir mūsų išvados būtų tokios. Daug e, teroristų atvyko į Europą pasinaudodami suklastotais dokumentais, jie keitėsi patirtimi įgytą Sirijos kovos lauke. E, buvo įtraukti Prancūzijos ir Belgijos džihadistai ir e, jie dirbo prancūziškai kalbančių arba olandakalbių batalionuose. Brus, Briuselio išpoliai buvo įkveipti Prancūzi, po Prancūzijos išpolių. Tikslas buvo nužudyti kuo daugiau eilinių Europos piliečių ir pasitelkti improvizuotus prokstamosius įtaisus. Buvo rengiamasi išpoliams e, kurios, kurie buvo ketinami įvykdyti kitur, tačiau areštavus Alabdeslamą buvo nutarta pereiti prie plano B ir, pas, ir išpoliai Belgijoje įvyko pas, pasinaudojant e, tais prokstamais įtaisais, kurie jau buvo įsigyti. E, lyginant su Prancūzijos situacija buvo šiek tiek skirtinga, nes matome, kaip asmenys tiesiai iš mokyklos, nuo mokyklos suolo vyksta į Siriją, yra radikalizuojami. Ir mes e, supratome, kad kai kurie asmenys iki tol buvo visiškai nežinomi, kiti išėję iš kalėjimų ir labai greitai radikalizuoti. Išpoliai materializavo grėsmes, kurios didėjo nuo 2012 metų. Nuo to laiko buvo imtasi daug priemonių, kad būtų galima nustatyti sugrįžtančius, kad būtų galima juos patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Per pastaruosius mėnesius spaudoje atsirado informacijos, kad Belgija per silpnai reaguoja. Ir tai ne, padarė ne tik žalą mūsų šaliai, tai buvo įžeidimas daugeliu žmonių, kurie dirbo iš visų jėgų. Norėčiau pasakyti, kad nebuvo padaryta klaidų ir grįšiu prie šio teiginio. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad buvo imtasi priemonių ir jos buvo patvirtintos viena po kitos visais lygmenimis. Pirmiausia, niekas negali pasakyti, kad Belgija nereagavo į užsienio kovotojus. Belgijos tarnybos ir ministrai patys pirmieji e, išsakė pavojų Belgija buvo pirmoj, viena iš pirmųjų šalių, kuri parengė aišku vertinimą ir pateikė aiškę statistiką ir paprašė pokyčių keičiantis informaciją dėl tokių grėsmių. Norėčiau paminėti keletą dalykų, papildyti šiek tiek kolegą Jambon. Pirmiausia, Europos tyrėjai e, pasiekė konkrečių rezultatų kurie prieštarauja tą informaciją, kuri buvo pateikta tarptautinėje spaudoje. E, iki 2014 metų per metus buvo nuteisiami septyni, nuo 7 iki 8 asmenų tačiau 2014 metais buvo nuteista iki 55 asmenų, 2015 metais šis skaičius padidėjo dvigubai iki 115 asmenų, taigi tas skaičius, nuteistųjų skaičius yra labai didelis. Jeigu atsižvelgtumėte į Belgijos gyventojų skaičių, tai pamatytumėte, kad teroristiniams tyrimams yra skiriamas prioritetas. Tuo pat buvo padaryta daug pakeitimų e, teisės aktų srityje, sulaikymo laikotarpis, e, e, kratos, kurias galima vykdyti naktį. Belgijos finansinių tyrimų tarnybos bendra, pradėjo geriau bendradarbiauti. E, Buvo pasitelktos specialios tyrimų technikos, buvo išplėstas e, baudžiamųjų nusikaltimų e, savokos, naujos duomenų saugojimo nuostatos e, kurios netitiko Europos teisingumo. Buvo padaryta daugiau nei buvo numatyta Europos teisingumo teismo sprendime radikalizacijos kalėjimuose klausimas taip pat buvo išsamei aptartas, buvo įgyvendintas išsamus planas, taip pat buvo mokomi kalėjimų darbuotojai, buvo atidaryto, buvo įkurtos, įkurti specialų skyriai kalėjimuose arkalizuotiems asmenėms. Ir norėčiau, kad Belgijos vidaus žvalgybos tarnybos uh, būtų daug geriau aprūpintos, turint galvoje ir tyrimų techniką, ir žmogiškuosius išteklius. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad visos priemonės, buvo, kurių buvo imtasi federalinių lygmenių ir kitais lygmenimis, ir socialinių klausimų srityje. Tai buvo tikros reikalingos pastangos ir noriu primiktinai tai pareikšti, nes nesinori, kad komiteto nariai matytų, kad Belgija tik reagavo į situaciją ir kad nedirbo šiuo klausimu. Belgija dirbo šiuo klausimu ir pabrėžė, kad ES reikalinga griežtesnė reakcija ir apie tai buvo kalbama jau nuo 2013 metų. Buvo kalbama ir apie naują direktyvą dėl teroristinių nusikaltimų. Buvo siekiama dar geriau keistis gerąją patirtimį dėl radikalizavimo kalėjimuose ir dėl deradikalizavimo programų. Taip pat dėl SRS sistemos dėl trečiųjų šalių piliečių buvo siekiama konkrečiau dirbti ginklų srityje. E, didžiausias prioritetas yra padėti rinkti informaciją, kad būtų galima geriau vykdyti teisminius tyrimus. Mes vis labiau esame priklausomi nuo įrodymų, e, kurie yra surenkami bendraujant per komunikavimą ir tai prisideda prie išpolių prevencijos. Ir mūsų, Proximus, mūsų telef, telefonų operatorius, turi irgi laikytis šių taisyklių, o dabar teroristai jau naudojasi Wi-Fi, WhatsApp, Twitterius ir kitomis programomis siekdami bendrauti. Kitaip sakant, uh, E, komunikacija nėra pati geriausia saugumo prasme ir tai trukdo tyr, atlikti tyrimus. Aš nekalbu apie masinį stebėseną, bet kalbu apie konkrečius duomenis apie tyrimus, kurie, kuriuos galima vykdyti po teismų sprendimų. Nei viena šalis viena atskirai tokių sprendimų priimti negali. Todėl reikalingi ir nacionaliniai sprendimai, ir bendravimas su paslaugų teikėjais. Mes galime išspręsti šią problemą išsaugodami e, duom, aukštą duomenų apsaugos lygį, tačiau tam reikalingas požiūris ES lygmenio. Ir į Luksemburgo ir Niderlandų pirmininkavimo metu buvo teikiama pagalba komisijai šioje srityje dėl TVR teisingumo sričių. Buvo siekiama gerinti bendradarbiavimą teismų srityje, būtent ekstradicijos klausimus. Ir kai dėl bendradarbiavimo, tai norėčiau paminėti, kad reikalingas žvalgybos tarnybų bendradarbiavimas, kuris nėra ES kompetencija, bet yra ES ministrų kompetencija. Mes esame priklausomi nuo žvalgybos tarnybų, kurios uh, šiuo metu dar nedirba taip, kaip reikėtų, nes yra opozicija iš didžiųjų ES narių. Labai svarbu, kad žvalgybos tarnybos ES lygmenių atliktų darbą kovodamos su terorizmu. Prieš keliarius metus to nebuvo galima numatyti. Taigi puiku, kad nebejojama tuo, jog jau dabar yra labai intensyviai keičiamas išvalgybinė informacija kovos su terorizmu srityje. Atsiradus migracijos kriziai ES ir jos piliečiams darosi dar sunkiau ir reikia dirbti e, pasienio tarnybos intensyviau. Atsiranda įvairius prieštaravimai, ksenofobija e, Ir vienas iš tokių reakcijų požymių yra Belgijos kritika, kurią Belgija patyrė per paskutinius mėnesius. Tarptautinė spauda negailestingai kritikavo mūsų šalį. Ir norėčiau priminti, kad gegužės 24 dieną, kai buvo įvykdytas išpolis e, Briuselio žydų muziejuje, kad Belgija teigia, kad terorizmas tai mes nieko nekaltinome, mes susitelkėme į, į reakcijas. Praėjus po išpolių Prancūzijoje, Belgija buvo geriama už tai, kad atliko prevenciją. Buvo, nuž, buvo nukauti du teroristai, buvo dedamos didelės pastangos atliekant tyrimus buvo nuolat glaudžiai bendradarbiaujama su Prancūzijos institucijomis per jungtinės tyrimų grupės. Buvo dirbama su Prancūzijos kolegomis ir buvo e, nustatyta grupuotė, kuri buvo išardyta ir buvo užpulta netikėtai ko, prieš kovo 22 dieną. Belgijos vyriausybė pasirinko skaidrumo kelią parlamentinių tyrimų komitetas buvo įkurtas, kuris nagrinėjo įvairių suinteresuotų veikėjų veiksmus, buvo tyriami procesai, buvo suformuluotos rekomendacijos, kaip pagerinti situaciją kai to reikia. Mes ir toliau bendradarbiaujame su ES institucijomis, kad ne tik būtume pirmose linijose kovodami su terorizmu, bet kad galėtume užtikrinti ES institucijų saugumą, institucijų darbuotojų saugumą. Mes bendradarbiaujame ir su valstybėmis narimis, operatyviniu lygmeniu ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kurie mums padėjo atliekant tyrimus po Paryžiaus ir Briuselių išpolių. Galėčiau patikinti, kad dar daug ką reikia padaryti siekiant pagerinti bendradarbiavimą ir keitimas informaciją, bet Europos solidarumas ir bendra kova su terorizmu tai ne tik žodžiai. Tai tapo kasdieninė mūsų policijos, e, prokurorų, žvalgybos tarnybų kasdienybė. Ponios ir ponai, kolegos, Puikiai žinote, kad Belgija pripratusi būti kritikuojama, puikiai žinote, kad ir mes esame savikritiški. Tačiau žinokite ir tai, kad Belgijos vyriausybė yra įsitikinusi, jog mūsų ateitis yra pasiekti daugiau Europos, ne mažiau Europos. Taigi nėra kelio atgal. Mes tiesiog turime judėti pirmin. Labiau nei bet kada siekdami kovoti su viena iš barbariškiausių mūsų laikų lygų terorizmu. Ačiū. Labai ačiū, dėkoju abiems ministrams. Ir dabar išklausysiu žodį nariams. Iš pradžių po vieną narį kiekvienai frakcijos, frakcijos, o po to pagal sąrašą, kaip prašė žodžio. Prašau kolegų laikytis dviejų minučių taisyklės, nes mano žabon turės iš, išvykti ketvirtą valandą tad prašau laikytis apribojimų. Pradėkime nuo APP, e panas Bodė. Labai ačiū. Pone ministro prinkvaduotojau, pone ministrė, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau užsakyti jums užuojautą. Be abejo, mus visus palėtė Briuselio takos. Manau, kad dabar nelaikas yra kaltinti valstybės Dabar laikas yra galvoti apie ateitį ir kartu veikti, kad užtikrintume savo saugumą ir manau, kad čia svarbiausias dalykas yra prevencija. Nereikia ir kartoti, o kartoma buvo dažnai, kad svarbiausias dalykas yra efektyvus informacijos dalinimasis tarp teisės saugos tarnybų, žvalgybos tarnybų. Ta minėjo ir ponas Gins ministras veikia bendradarbiavimo Europos lygių. Veikia Europolas, kuris galėtų daug daugiau dirbti, daug daugiau nuveikti, jeigu laiku gautų reikiamą informaciją. Informacijos dalinimasis yra vienas dalykas, tačiau duomenų apdorojimas bei apdartų duomenų dalinimasis realių laikų yra kitas dalykas. Keleivių įrašų duomenų sistema jau yra priimta ir laukime jos dabar įgyvendinimo. Taip pat dirbame ties kovos terorizmų direktyva, kuri turėtų numatyti daugiau priemonių, leidžiančių imtis prevencinių veiksmų bei teisinių priemonių, kaip išardyti parengiamosius teroristų darbus ir tai padaryti labai greitai. Mums reikia koordinuotai spręsti užsienio kovotojų problemą, reikia skubiai to ir reikia, kad ši direktyva kuo greičiau būtų įgyvendinta, kuo greičiau veiktų. Taip pat reikia nepamiršti ir radikalizavimo problemos. Reikia švietimo jaunimui, kovoti su ekstremizmu viešoje erdvėje. Reikia pateikti priešingą pasakojimą, kitą naratyvą, kuris rodytų, kad yra kitų pasirinkimų. Taigi reikia žiūrėti, kaip būtų galima kovoti su tamsiuoju internetu, kuriame galima remti teroristinės organizacijas. Šie ir kiti dalykai yra skubiai būtini. Dabar klausimai. Načiau užduoti klausimų iš praktinės pusės, ko reikia, ko ir yra, koks yra silpnybės, kurias jūs pamatėte, ypač turint galvoje informacijos dalinimuose ir ypač Briselį. Turint galvoje, kad ten yra labai daug policijos departamentų, tiesasaugos atskirų par, e, skyrių. Kokių bėje žingsnių buvo imtasi po to, siekiant pagerinti saugumą Zavetimo oro uoste ir mieste? Ir kaip reikėtų kreipti ES bendradarbiavimą kad būtų galima atliepti visus tuos poreikius, kas išvardinti. Labai ačiū. Dėkui. Sildemokratų vardu panas Bayer. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju. Labai mums svarbu, kad jūs, ministrai, atvykote į mūsų posėdį ir mes tikimės, kad um, jūsų buvimas prisidės prie rydienos prevencijos ir prie to, kad mes užbėgtume už akių busimiems e, įvykiams. Dabar norėčiau pakalbėti apie keitimas informaciją. Mm. Yra įvairios informacijos sistemos, kuriuose yra tiek daug duomenų ir e, tie duomenys yra apie užsienio kovotojus, 90 procentų tų duomenų apima penkias valstybės narės. E, Aš girdėjau jūsų nuomonę, kad e, jūs norite pagerinti informacijos keitimąsi, norėčiau sužinoti kaip, kokiu būdu ir e, ko jūs tikitės e, iš parlamento ir kokiu būdu taip pat jūs tikitės pristatyti savo darbo rezultatus. Antras klausimas, kokį vaidmenį vaidins Europolas? Yra nauji teisės aktai, kurie numato, kad valstybės narės perteiks visą informaciją Europolai. Ar taip pat pasielgs Belgija ir ką, kaip jūs galvojate įtakoti kitų šalių veiksmus, kad jos taip pat elgtųsi. Prieš keletą savaičių buvo atidarytas kovos su terorizmu centras ir kiekviena šalis skyrė savo ekspertus. Norėčiau žinoti, ar yra tokių ekspertų, kurių šalis dar neskyrė. Ir galiausiai kitas klausimas, norėčiau suprasti, ar mm, visos šalis yra prisijungiusios prie Europolo CNR sistemos. Europolo domenyse yra 3000 užsienio kovotojų. Norėčiau sužinoti, ar visi jie įtraukti ir į SI sistemą. Paskutinis pas, pastebėjimas dėl PNR. Mes balsavome sėkmingai praeitą savaitę, tačiau parlamentas siūlė, kad duomenimis būtų keičiamasi privaloma tvarka. Tam prieštaravo taryba. Taigi e, tai nebus privalomas e, keitimasis informacija ir tikriausiai, kad sistema neveiks taip sėkmingai. E, žinau, kad jūs norite taip pat įtraukti duomenis apie keliaujančius traukiniais ir laivais. Kokių veiksmų imana, imatės kad ta informacija būtų keičiamasi veiksmingai, nes kol kas to veiksmingumo pritrūko. ECR, e Mr... Dėkui, Akarvardu Liūnės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrams, kad atvyko mūsų posėdį. Ir dėkoju, kad jie pristatė priemonės, kur skirtinai gyvendyti. mes turėtume įstikinti ir užtikrinti, kad tikrai visa tai bus įgyvendinta. Norime, kad tikrai praktikoje visą tai būtų įgyvendinta, ir kad tai neliktų tik tais deklaracijomis. Kita vertus, kaip Europos parlamentas, mes neturėtume neturėtume elgtis netinkamai šitoje situacijoje. Negalime leisti, kad, pavyzdžiui, piliečiai pagalvotų, jog mums dabar tai rūpi tik todėl, kad išpoliai buvo arti parlamento. Suprantame, kad šias problemas, šias grėsmės vertinti labai griežtai. Galbūt anksčiau to nebuvo. Ir dabar jau turbūt supratote, kaip tai svarbu yra, tai gerai. Taip pat pasinatėme planais ateičiai. Taip pat, tai yra taip pat labai gerai, gerai, kad rimtai vertinate ateitį. Ir labai gerai, kad dirbate tiek nacionaliniu lygiu, tiek europiniu lygiu. Svarbu, kad veiktumėte aktyviau nacionaliniu lygiu ir kad jūsų pritaikytos priemonės taptų pavyzdžių kitoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, matome gatvėje būdinčius karius, manau, tai yra geras pavyzdys kitoms šalims. Taip pat kalbėti apie tai, kad reikia būti praktiškais. Ponas Gens apie tai kalbėjo kalbėjote, kad Europos FTB atitikmuo kol kas yra neaktualus dalykas, sutartis to neleidžia. Tačiau jūs radote alternatyvų kelią, tuo džiaugiuosi. Toliau turiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl nacionalinio lygmens, paskui dėl Europos lygmens. Aišku, kad nacionaliniu lygiu jūsų vyriausybė daro pokyčių ir daugiausiai dėmesio kreipia Briseliui. Yra planai numatyti nauji, tai labai gerai būtų gerai, kad išplėstumėt šiek tiek ir patikrintų daugiau informacijos apie tai. Toliau. 11 valstybių skatina daugiau bendrabiauti europinių lygių. Jūs, ponė Žemonė, esate vienas iš ministrų, kuris e, vadovaujate tai šios pastangoms gerinti tarptautinį bendrabiavimą, tad būtų įdomiau išgirsti apie tai. Toliau. Keliaivių duomenų klausimas. PNR. Mes neseniai dėl to balsavome. Tai klausimas, kaip, pavyzdžiui, dėl traukinių. Ačiū. Dėkuoju, toliau, panė Dupri. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti vidaus reikalų ministrui Jambonui ir teisingumo ministrui Grins, kuris atvyko į posėdį. Tai pirmas kartas, kai po teroristinių išpolių kviečiame ministrus e, pasikalbėti Europos parlamentą. Manau, kad e, tai yra naudinga, būtina, turint omenyje, ką išgyvena mūsų e, šalis kuri žiniasklaidoje linksniuojama kaip terorizmo šaltiniu. Tai yra labai skaudu. Aš išvelgiu du dalykus jūsų kalbose. Tai yra Belgijos pareigūnų atsakomybė. Patvirtinote daug priemonių ir parlamento tyrimasis komitetas turės įsakyti savo poziciją. Tačiau reikia pripažinti, kad Belgijos e, sistema nesuveikia. Buvo e, trečiasis pavojaus lygis, e, būdėjo kariuomenė, tačiau mums daug ko nepavyko padaryti. Atrodo, kad tiek po Paryžiaus, tiek prie po Briuselio išpolių situacija labai daug nepasikeitė, todėl tyrimo komitetas turėtų išsakyti savo nuomonę. Antra, dėl Europos atsakomybės. Abu jūs e, pabrėžėte, kad labai svarbu keistis informaciją Europoje. Tai yra esminis dalykas. Dabar diskutuojama dėl to, kaip apibriežti tos užsienio kovotojus. Neturime tokios bendros apibriešties ir taip pat ir teroristin... terorizmo prevencijos teisės aktai taip pat yra nevienodi. Taip pat buvo pasakyta, kad e, PNR direktyvos atveju buvo atsisakyta privalomo keitimus informaciją. Todėl noriu paklausti, kai PNR sistema pradės veikti. Užsienio kovotojai bus um, identifikuojami ir informacija apie juos bus nukeliaus į visas šalis. Kaip tai vyks? Antra, jūs abudu taip pat pabrėžite, kaip reikia paspartinti bendradarbiavimą. Ar jūs galėtumėte mums garantuoti, kad dabar šimtas procentų Belgijos teritorijoje registruotų užsienio kovotojų įtraukti į ESIS sistemą? Nes labai svarbu žinoti, ar visi tie asmenys, kurie yra žinomi ir nustatyti, patenka į sistemą. Ir galiausiai paskutinis klausimas. Ar jūs galėtumėte pateikti informacijos apie tai, kaip e, Europolo kovos su terorizmu e, tarnybos dirba ir bendradarbiauja su jūsų vyriausybės tarnybomis? Dėkuoju toliau Laura Ferrara, IFDD. E Dėkuoju pirmininkė, aš irgi aš noriu padėkoti ministrams, kurie atvyko į mūsų posėdį. Noriu padėkoti ir už nuveiktą darbą, kovoje prieš terorizmą. Tačiau situacija e, yra tokia, kad aš norėčiau labai mm, aišku atsakymą gauti į vieną klausimą. Mes kalbėjome apie tai, kas buvo padaryta po teroristinių išpolių. Tačiau man nelabai aišku, kasgi buvo uh, daroma prieš tos teroristinius išpogalius ir kas nesuveikė, kokia ta prevercinė veikla buvo vykdoma. Nes e, mus, europiečius, sukrėtė tai, kad niekas nebuvo pasiruošęs ir e, ypač tokiame mieste, kuris yra Europos širdyje. Ne tik Madrido, Paryžiaus, Londono išpoliai taip pat ir Abdeslano suėmimas atrodo ne, nepadėjo labiau pasirenkti, tik tai šiek tiek atnešė daugiau nerimo. Žinoma, Abdeslanas e, sakėsi, jog nori bendradarbiauti su teisėjai sauga. Taip jau sakė žiniasklaida, tačiau viskas nelabai buvo aišku. Taigi noriu paklausti, kas nesuveikė? Nepaisant jau įgytos patirties, vis viena buvo užbėgta už aukių naujam teroristiniam išpoliui. Toliau praktinis klausimas. Aš pati trečiadienį e, tikrai galiu pasakyti tiesiai šviesiai pabėgau. Pabėgau todėl, kad e, suma, sėdau į mašiną ir išvažiavau į Italiją. Aš čia ne, nesijaučiau saugi prasidėjo įvairios e, kratos, e, teisės saugos veikla. Taigi aš važiavau automobiliu, kirtau sienas ir praėjus e, kelioms valandoms po teroristinių išpolių manęs niekas nepatikrino ant sienos. Niekas. Todėl iš karto pamačiau, kodėlgi manęs niekas nepatikrina. Jeigu, pavyzdžiui, kas nors su manimi būtų važiavęs iš teroristų, kuris būtų sprukęs iš Belgijos, tai jisai visiškai sėkmingai būtų iš Belgijos išvykęs. Kodėl iš karto po teroristinių išpolių nebuvo jokių patikrinimų prie sienos? Toliau buvo kalbėta dėl PNR apie tai, kad e, ir trūksta saveikumo tarp domenų bazių. Mes puikiai suprantame, kad jau Schengeno sistema yra e, veikianti, taip pat yra duomenys apie e, Eurojusto, Europolo, taip pat e, Europos kovos su terorizmo koordinatoriaus duomenų bazė, tiek daug įvairiausių instrumentų, tiek daug duomenų, tačiau kas kart vis pabrėžiame tą patį dalyką. Nebendradarbiaujama nesikeičiama informacija, nėra trūksta saveikumo. Taigi, ką jūs praktiškai konkrečiai darote, kad e, tas bendradarbiavimas tarp valstybių narių vyktų sėkmingai? Ačiū. Dėkuoju, pane Meijer. Ačiū, pane pirmininkė. Dežavų jausmas aplankė mane per šį posėdį po, kiekvienų, po kiekvieno išpolio išgirstame tą pačią istoriją. Vis tos pačios pas, vis to pat pas, pasakojimai, visi pasipiktinę, bus naujų priemonių, kuris ES priims, valstybės narės naujų priemonių priima, bet nieko, mm, iš to nebūtų, niekas nepasikeičia. Negalim, visiškai nebeliko pasitikėjimo. Reikia atkreipdėmėsi į faktus šie išpoliai yra islamistinės ideologijos pasiekmė ir kol mūsų sienos bus atviros terorizmo importui, tol nieko nespręsime. Iš polių dieną važiavau namo į Niderlandus. Niekas prie sienos netikrino, nestabdė, nei pasienį, niekur kitur, o galima laisvai judėti. Tai kągi, kągi Belgija pasimokė, ko išmoko Belgija apie islamo terorizmą. Kaipgi čia teroristai galėjo tik laiko slėptis, Molembeke Abdeslamas liepė skeltą mėnesį musulmonų bendruomenėje. Kitas klausimas. Kaip galite užtikrinti, kad e, visuomenė bus saugi, jeigu nepripažįstate, kad, kad islamas yra problema ir terorizmo šal, e, šaltinis? Dabar suteiksime žodį kitiems nariams, ponas Mišel. Gerbiamas pirmininkė, Ministrai, reikia pasveikinti Jūs už tai, kad atvykote į mūsų parlamentą. Aš iš karto po teroristinių išpolių Paryžiuje taip pat e, klausiau, kodėlgi mes neapklausime ir Prancūzijos e, ministrų, kodėl jie netvyko į parlamentą, jūs tai atvykote, o po Paryžiaus Prancūzijos ministrai neatvyko. Nes galbūt tai būtų prisidėję prie mūsų tyrimo, gal būtume gavę daugiau informacijos iš Prancūzijos kolegų. O žinoma, mes įsiaiškinsime, kas nesuveikė, nes e, parlamentinė tyrimo komisija dar nepradėjo savo darbo. E, labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes nubalsavome dėl PNR direktyvos, o laukime ilgai. Tikiuosi, kad tai bus papildomas įrankis mūsų žvalgybos darbuotojams. Aš e, pasisakau, kad 28 valstybėms galiotų toks pat vienas PNR reikalavimas ir kad jis būtų privalomas. Žinoma, su sąlyga, kad darbas būtų vykdomas e, kryptingai, e, įtarimų pagrindų ir kaip tik užduodu dėl to klausimą, ar jūs nemanote, kad po PNR patvirtinimo mes galėtume susitarti tarp europie, Europos šalių dėl kriterijų kaip identifikuoti tas įtartinas situacijas bei asmenis. Tai būtų labai svarbus dalykas. O dabar kreipiuosi į ministrą Greins. Atrodo, jūs įsakėte norą kovoti prieš radikalizavimąsi ir vengti e, bet, kiau, bet kokių uh, žmonių nepagristo įtarinėjimo, kuris e, būtų priešingas mūsų Europos vertybėms. Taigi sveikinu jūsų šitą norą. Buvo kalbėta apie taip pat ir apie Europos islamą. Ir bet kokia iš tiesų religija, ne tik islamas, kuris e, e, pasisako už smurtą, yra pavojingas, kuris prieštarauja teisės valstybei. Bet kokia religija yra pavojinga, jeigu jinai pažydžia tokius principus. Ir dar aš norėčiau Teisingumo ministro paprašyti, kad jūs taip pat aptartumėte ir šią mintį, kaip jūs kovojate šioje srityje. Dėkuoju, kolegas, prašau visų laikytis apribojimų. Kaip jau minėjau, ministras jam buvo turės išvykti. Prašau, mintas dviejų minučių apribojimų laikytis. Pane Sipel, toliau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad gerbimi ministrai atvyko į posėdį ir pristatė mums situaciją. Po šių išpolių tikrai buvo daug neaiškumo, nežinios. Tačiau pasakyčiau, kad aš kovo 22 dieną nejau tiesiai namo, aš buvau, aš buvau Briselį čia ir žinojau, kad Briselio gyventojai negalėjo, ne visi galėjo grįžti namo. Tai aš pati nuėjau prie rotušės. Ir buvau tenais. Taip pat tačiau pasakyti, kad labai gerbiu tuos briseliečius, kurie liko mieste, kurie po to, po to išėjo gatves, šį aikštės. Manau, tikrai buvo labai tinkama reakcija bet tai aišku, nėra komentarai adresuojami jums asmeniškai. Daug politikų kalbėjo apie tai, kad, pavyzdžiui, reikia įvairių priemonių, kad, pavyzdžiui, negalima, tarkime, leisti žmonėms protestuoti prieš e, išpolius, nes, tai nes tai yra pavojinga. Manau, kad reikia gerai apgalvoti saugumo priemonės. Reikia kritiškai peržiūrėti mūsų sistemą. Tai žinau, aš pasakyti, kad ne, neįmanoma užtikrinti visiško saugumo. Ir galbūt nereikia galvoti, kad ir tai būtinai vieną, vieną kurią nors šalį pradės dažniau pulti, pavyzdžiui, Belgija ar Prancūzija. O dabar dėl, kriti, dėl Belgijos kritikos, na tai negaliu prie to prisijungti, nes manau, kad kritika, kuri bus sakyta Belgijai, tiktų ir daugumai kitų valstybių narių kuris kol kas nekritikuojamas, nes dar nebuvo tokių išpolitas šalise. Kitas dalykas, kas itin mane neramina ir erzina diskusijose dėl saugumo, tai yra tai, kad tiek anksčiau, tiek dabar matome, kad veikia tarstų grupuotės, kurios susibūrė tada, kai socialinės aplinkybės būna palankios tokių grupių kūrimusi. Tad sakyčiau, kad lemiamas veiksnys čia yra socialinė situacija, sociopolitinė situacija, socialinės politikos elementai. Panas Jambon kalbėjo apie kelišimtus milijonų eurų, kurie turi būti skiriami. Tai klausimas, kaip jūs pinigus paskistysite? Kiek bus lėšų skiriama ribojimo priemonėms, kiek bus skiriama stebėjimui, domenų rinkimui, kiek bus kovas su radikalizavimu, kiek prevencijai. Nepamirškim, tai kas svarbi yra prevencija, nes kitaip vis daugiau žmonių prisijungs prie tokių, prie tokių grupių. Pasinis e, dalykas, ponė pirmininkė, na, tai išplaikyti, kas buvo pasakyta, iš duomenų rinkimų nieko gero, jei kiekviena valstybė narė ir naudos skirtingus kriterijus pagal tai, kaip patikti duomenys, kaip įsiregistruoti, tuomet nebus prasmės dalintis duomenimis, nes duomenys nebus, pasiūly, nebus pilginami. Kolegos, nebus laiko atsaky, išklausyti atsakymams, tad prašau visus, visus paskubėti. Prašau paskutinių kalbėtojų, turiu kalbėtojų paskutinių apsiriboti vieną minutę. Pane Meksel. Ačiū, ponė pirmininkė, savo, savo laiką perdodu kolegoms. Peli. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat gerbėjomis ministrams už tai, kad e, atvyko. Buvo užduoti keli klausimai. Buvo klausimai apie tai, ar buvo įmanoma to išvengti ir ką reikėjo patikti, kad to išvengtume. Manau, kad atsakymas jau dabar yra aiškus. Ir tas pasiūlymas, kad reikėtų jas uždaryti, yra žinoma visiškai niekam tikęs. Atsakymas - prevencija. Ypač domenų dalinimas, informacijos dalinimasis. Dėl to kitaip galvoju, ką pasakė ponė Zipel. Išklausiau ir visiškai sutinku su ja. Šimtaprocentinis saugumas tiesiog neegzistuoja. Tačiau reikia padaryti viską, ką galime. Ir čia savęs mėg dalykai yra ta patys. Dalymas informacija, tai yra savęs dalykas. Pone Gins, žinoma, jūs gerai pasakėte, kad europinis FTB analogas būtų geriausia išeitis, tačiau tai kol kas neįmanoma yra. Bet manau, galbūt ilgai kaip perspektyvai reikėtų kažką panašaus galbūt svarstyti, imtis veiksmų tą pusę. Uh, O dabar turbūt reikia siekti bendrauti su tomis valstybėmis, kurios norėtų bendrauti. Panas Kirkovė apie tai kalbėjo. Reikia bendrauti su tomis šalimis, kurios nori bendrauti, kurti norinčiųjų koaliciją, kad jos galėtų tapti tos ateityje įsikursinčios FTB tarsi branduoliu. Tad, ponė ministrai, klausiu jūsų, ar jūs norėtumėte daugiau bendrabiauti su Prancūzija, galbūt kitomis keliomis valstybėmis narėmis, pažiūrėjau, penkiomis ar šešiomis, ir suburti tokį brandolį. Tokia Europinė žvalgybos tarnyba. Na, turbūt neįmanoma iš karto padaryti visko su 28 valstybėmis, tačiau tai įmanoma padaryti efektyviai su keliomis brandolio valstybėmis. Tai kila klausimas, ar jūs dirbtumėte šioje srityje. Ačiū. Dėkoju, ponė Vaitman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir jos ministrams buvo pasakyta, kad kova su terorizmu turi vykti Europos lygiu. Ir mes, belgai, taip pat turime dalyvauti kovoje prieš terorizmą. Ir mes turime dirbti Europos lygiu. Žinoma, gerai yra dirbti nacionaliniu lygiu, tačiau reikia taip pat dirbti ir tarptautiniu lygiu. Kelt konkrečių pastabų džiugu, kad visi salėsėdis liberalai pasisakė už Europinį FTB. Tai yra svarbus dalykas, tai yra esminis dalykas. To reikia, kad būtų galima padaryti kokybinių pokyčių sistemoje. Kolega Jambon, kalbėjote, kad reikia saugoti išorinės sienas. Gal galite daugiau uh, pa, uh, painformuoti apie tos 80 belgų, kurie buvo suimti pasienyje. Mes juk dirbame šią srityje daug ir, na, galbūt reikėtų pasidalinti mūsų pavyzdžius kitus šalimis. Toliau. Kolega, kuris sėdi už manęs, minėjo, kad tą dieną pabėgo iš Briselio, nes išsigando. Na, iš Europos kolegų, tikrai dažnai tai girdžiu. Strasbūre girdėjau nuomonę, kad reikėtų viską perkelti į Strasbūrą ir Briuselį apleisti. Tai būtų visiškai neprimtina. Tad norėčiau Jūs paraginti, dirbti su visomis Europos šalimis. Kovokite, dirbkite, kad Briuselis taptų saugia Europos sostinė. Ačiū. Much, Very... Ačiū kolegos. Iš ties daug klausimų turime, daug išsakyto konstruktyvaus požiūrio, taigi pirmiausia kreipiasi pona Jambon. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už visus užduotus klausimus. Manau, dauguma jų yra labai taiklus. Daug išsakytų dalykų yra bendri mums visiems. Daug buvo kalbama apie dalymąsi duomenimis, apie keliaivių duomenų įrašus. Taigi aš susitelksiu pirmiausiai bendrus, o po to į atskirus klausimus. Pirmiausia, dėl dalymosi duomenimis. Buvo užduotas klausimas dėl tų šalių, kurios pateikė duomenis. Per TVR tarybos posėdį prieimėme sprendimą praėjusią savaitę kad ponas Dekerkov pateiks, kiekvieną mėnesį pateiks informaciją apie situaciją. Šiandien mes turime informaciją tik tai savo šalyje ir globalius faktus. Tačiau mes, ne, žinoma, nenorime įvardinti šalių ir jas gėdinti, bet norime, kad ir kitos šalys būtų suinteresuotos teikti duomenis, kad visi ministrai nuo birželio mėnesio turėtų visą informaciją. Taigi dabar aš neturiu informacijos dėl to, kokios šalys teikia informaciją Europolui, kurios ne, bet birželio mėnesį jau šiam klausimui skirsime daugiau dėmesio. Kai kalbėjote apie informacijos pateikimą Europolui, tai Belgija yra trečioji po Prancūzijos ir Niderlandų. Taigi mes darome viską, ko, ko, kas reikalinga. Toliau e, mes e, sulaikėme 611 užsienio kovotojų, tai yra tie asmenys, kurie nustatėme 611 asmenų, kurie išvyko į Siriją, kur, kai kurie žuvo, kurie rengėsi vykti į Siriją. Mes turime visą informaciją apie užsienio, pateikėme visą mums žinomą informaciją apie užsienio kovotojus, taip pat informaciją apie verbuotojus ir apie finansavimo sistemą. Taip pat renk, turime informaciją apie finansavimo tinklus ir ją pateikėme. E, informacijos kontaktiniam centrui. Taigi Belgija e, keičiasi informacija. Dėl jungtinės ryšių palaikymų pareigūnų komandos tai galėtume pasakyti, kad šešios valstybės narės paskyrė savo ekspertą, kitos planuoja. Taigi aštuonios valstybės narės, įskaitant Belgiją. Belgija yra viena iš šešių valstybių narių, kuri jau nusiuntė ekspertą į jungtinę ryšių palaikymo pareigūnų grupę. Toliau klausimas buvo dėl keliaivių duomenų įrašų ir ar mes pritarėme tam, kad uh, būtų keičiamasi duomenimis tarp keliaivių duomenų įrašų tinklų dėl užsienio kovotojų. Na, tikslas yra turėti vieną europinę keliaivių duomenų įrašų sistemą, bet kartais idealas atitolsta nuo tikrovės. Todėl pasisakyčiau už tai, kad kaip Niderlandai ėmėsi iniciatyvos apjungti daug valstybių narių, paskatinti daugelį valstybių narių turėti tokią pačią PNR sistemą, turėti bendrą sistemą su kitomis valstybėmis narimis. Šios iniciatyvos ėmėsi Niderlandai, manau, kad į puikiai iniciatyva, nes visi dirbtumėme su ta pačia sistema ir vėliau būtų daug lengviau pereiti prie vieningos sistemos. Taigi mes pasisakome už tai ir prisijungiame prie Niderlandų iniciatyvos. Taip, Aš esu už tai, kad būtų keičiamas informacija ir užsienio kovotojų juodaisiais sąrašais, e, taip pat skirtingose keliaivių duomenų įrašų sistemose. Dar buvo klausimas dėl PNR sistemos išplėtimo ir reikėtų ją įtraukti ne tik aviaciją, bet ir tarptautinius traukinių reisus. Aš norėčiau pasakyti, kad mes e, turime galvoje visas transporto priemonės ir renkame duomenys ne tik apie keleivius, kurie keliauja lėktuvais, bet kurie keliauja tarptautiniais traukiniais, e, autobusais ir laivais. Juk daug autobusų vyksta į kitas šalis. Nes kai mes labai griežtai tikriname duomenis tų keliaivių, kurie keliauja lėktuvais, tai teroristai gali ieškoti tų tokių keliavimo kelių, kurie nėra pakankamai tikrinami. Todėl sustelkėme ties visomis transporto priemonėmis. Dar buvo klausima apie dalymąsi duomenimis ir keliaivių duomenų įrašus. Uh, Regis EPP frakcijos narys klausė apie silpnasias mūsų Briuselio policijos departamento pusės. Atvirai pasakysiu, Belgijoje turime tokią problemą, netaip lengva ją išspręsti. Mano nuomonė būtų geriau turėti vieną policijos e, tarnybą. Mes turime vieną, globa, vieną koordinatorių Briuselio e, teritorijoje ir keičiamas informacija. Taigi tai nėra operatyvinio pobūdžio problema. Ir, ir tai buvo viena policijų, vienoje policijos zonoje įvyko išpoliai ir tai buvo akivaizdu. Jūs taip pat klausėte dėl oro uosto saugumo. Taigi norėčiau pasakyti, kad dabar uh, yra įdėktos labai griežtos saugumo priemonės oro uoste ir, ir mano nuomonė tas saugumo perimetras yra per didelis, bet mes turėjome pasirinkti ar tą platų perimetrą, ar netidaryti oro uosto. O kad oro uostas veiktų pilnu pajėgumu, tai mes turime uh, E, apriboti tą perimetrą, nes ilg, ilgalaikė prasme nebus galima to išlaikyti. Neapsimokės. Dar e, dėl plano, kuris buvo iš pradžių skirtas Molembekui, bet dabar buvo įtrauktos ir kitos šešios, aštuonios komunos, tame tarpe Vilvor, Vilvordui, 39 milijonai eurų tam skirta. Ir apriepėme du aspektus - administracinį ir policinį, policijos. Administracinis aspektas leidžia registruoti duomenis e, dėl to, kas išvyksta iš Molembeko, taigi šitą darbą patobuliname. Toliau policinis aspektas. Mes e, rinksime tolesnę informaciją apie užsienio kovotojus. Taigi tam skiriame daugiau policininkų, Molembekė dirbs 60, daugiau kaip 60 policininkų daugiau. Taip pat papildomos pajėgos yra dislokuotos ir kitose komunose ir mes stebėsime ir priekybą narkotikais ir padirbtus dokumentus ir priekybą ginklais. Visi šie klausimai bus stebimi. Ir taip pat seksime e, tą juod šešėlinę ekonomiką, nes tai yra terorizmo finansiniai ištekliai. Jūs klausėte apie G11. Ar maža įmonių grupė gali dirbti kartu. Taip, mes turime tą sistemą G11, kai 11 valstybių narių, gal ne vis, nes ne visose 28 valstybėse narėse yra užsienio kovotojų, bet 11 jie yra, mes turime programas, mes renkamės, e, dirbame kartu. E, kovodami su šia problema. Pone Voltman klausė apie profilius turėsime 80 specialistų daugiau, kurie galės vykdyti pas, patikrinimus pasienyje. Ir jiems, tokiems darbuotojams užtenka minimalios kvalifikacijos. Pone Dubrei, jeigu teisingai jūs supratau, tai teigite, kad po išpolių Ar jūs klausite, ar po išpolių padarėme viską, ar viską padarėme ir prieš išpolius? Prisimenate tuos veiksmus 2015 m. sausio mėnesį Vervije. Ir ten buvo imtas veiksmų. Ir mes e, prieš išpolius dirbome visi e, Briuselėje rezituojantys ambasadoriai norėjo su manimi pasimatyti ir pagirti mus už gerai atliekamą darbą. Ir, na, po išpolių Paryžiuje mes jau iš pradžių buvome didvyriais, po to tapome niekuo, buvome kaltinami. Manau, kad mūsų tarnybos dirbo profesionaliai ir policija, ir žvalgybos tarnybos dirbo profesionaliai. E, mūsų terori... teroristai taip pat yra gerai apmokyti Sirijoje. Jie yra tarsi kovos mašinos, jie puikiai moka keistis informaciją. E, moka naudotis įvairiausiomis priemonėmis, taigi galima sakyti, kad profesionalai kovoja su profesionalais. Kartais užduodamas klausimas, kodėl ne, ar nebuvo galima išvengti išpolių, bet norėčiau atsakyti, kad šimtaprocentinių garantijų pateikti negalime, niekas nežinogi, kas įvyks, tačiau galiu pasakyti, kad visos tarnybos ir žvalgybos tarnybos ir policija ir tyrimų tarnybos dirbo dieną ir naktį, siekdamas padaryti viską, kas žmogiškai buvo įmanoma, kad galėtume išvengti tolesnių išpolių. Deja, šimtaprocentinės garantijos nebūna. Dar buvo užduotas klausimas dėl islamo. Jau tūkstantį kartų esu sakęs, kad blogiausia, ką galime padaryti, tai pasidaryti islamą savo priešu. Tai būtų pats blogiausias dalykas. Kalbame apie 6-7 tūkstančius musulmonų, kurie gyvena Belgijoje ir didžioji šių žmonių dauguma. E, E, pritarė mūsų vertybėms. Jeigu visus tuos žmonės paverstume savo priešais, tai sukurtume naujų problemų. Mums reikia žinoti, kas yra teroristai, kokie yra teroristiniai tinklai. Tai turime spręsti ir tik nereikia visų musulmonų paversti savo priešais, kad jie dirbtų prieš mus. Ponas Jambonas netrukus turės išeiti, o dabar norėčiau kreiptis į poną Gins. Ponas Jambon kalbėjo apie TVR posėdžius ir ponas Mišel uždavė klausimą, ar mes dabar užduodame klausimus tik Belgijos ministrams. Ne, iš tikrųjų mes kreipsimės ir į kitų šalių ministrus ir klausimai kyla. Uh, Ir klausimas yra toks, kokiu priemoniu imsis taryba po visų šių posėdžių ir koks, kokia yra papildoma vertė. Daug kas kalba apie Europinę FTB, bet Belgija iš tikrųjų įgyvendina žvalgybinės informacijos keitimosi platformas. Ir Priumo konvencija nėra visiškai gyvendinta. Gal galėtumėte dabar, atsakydamas į klausimus, pasakyti, ko trūksta be to, kas jau yra daroma, nes e, mūsų vaidmuo yra atidžiai išnagrinėti situaciją ir atsiskaityti ir tarybai, ir komisijai. E, tokiu būdu mes atliekame svarbų vaidmenį, nes juk norime, kad jums pavyktų sulaikyti teroristus. Ir dar kolegos kalbėjo apie antiradikalizavimą. Ant E, šiame klausime, dėl šio klausimo yra problemų, bet dauguma šalių elgesi labai mm, rem, remdamėsi baziniais dalykais. Pavyzdžiui, jungtinė karalystė dirba. Taigi norėtume paklausti, ar jūs keičiateis gerąją patirtimį ir ką darote tuo klausimu, nes prevencija yra labai svarbus dalykas, juk turime apie tai kalbėti. E, ir mūsų šalyse vis didėja džihadistinė e, radikalizacija. Ir situacija tokia yra ne tik Belgijoje, bet ir kitose ES valstybės narėse. Labai dėkuoju, pirmininkė. Na, pirmiausia, atsakysiu į keletą klausimų. Kelis retorinius klausimus, kuriuos uždavė šio komiteto nariai. kaip keistis informacija tarp žvalgybos tarnybų. Taip pat keistis informacija ir tarp policijos pareigūnų, ne tik tarp žvalgybos. Na, mes galėtume padaryti daugiau nei kad darbas per Europolą nes mums reikia naujos žvalgybininkų darbo grupės kovoje su terorizmu. Yra per daug slaptumo. Niekas neturėtų mąstyti, kad žvalgybininkai informacija absoliučiai nesikeičia. Yra daug informacijos, kuri cirkuliuoja, jinai ją keičiamasi, bet kaip pirmininkas pastebėjo, mums reikia tarsi krizės, kad, e, kuri mums primirtų, kokie, kokie yra mūsų įsipareigojimai. Tai yra teikti informaciją Europolui. Ta mes darome sėkmingai, tačiau daugelis valstybių to nedaro. Taryba, komisija ir parlamentas už tai yra atsakingi. Ir čia perinu prie antrojo punkto. Svarbu, kuris irgi svarbus kaip ir pirmasis. Mes niekad nekalbame apie duomenų saugojimą. PNR, terorizmo apibriežti. Mes, aš nekalbėsiu aišku tarybos vardu, tarsi mes, belgai, būtume atsakingi už visą Europą. Bet iš tiesų mes manome, kad ir mums niekas nepadeda. Duomenų saugojimo klausimą mes vėl įtraukėme į darbo atvarkį. Nei komisija, nei taryba nesėmė to klausimo svarstybė parlamentas, kiek žinau, jokios iniciatyvos nepatvirtino. Taigi mes e, veiksmų ėmėmės savarankiškai. Tas pats pasakytina ir dėl PNR. Pažiūrėkime, kiek ilgai užtrukome, kol buvo patvirtinta direktyva. Aš nemanau, kad čia yra vien tik tai tarybos kaltė. Aš pats esu iš Europos liaudės partijos, e, esu vyriausybėje ir puikiai suprantu, koks yra svarbus privatumas. Mes nepasisakome už visuotinį siekimą. Belgijoje galioja įstatymai, kurie apsaugo asmenys nuo piknaudžiavimo domenimis. Bet dabargi yra krizė. Mūsų saugumui iškilęs pavojus, taigi neperdėkime, nesudėkime to su, e, privatumo, kai mūsų saugumui iškilusi tokia rizika. Trečiasis mano pastebėjimas. Ir čia kalbėsiu prancūzų kalbą buvo užduotas klausimas, kodėlgi kažkas nesuveikė, ponė Ferrara uždavė tą klausimą. Ne aš turėčiau jį atsakyti, nes tuo tikslu Belgijos parlamente ir buvo įkurta tyrimo komisija. Be, jums nebent pasakyčiau štai ką. Galbūt tai bus irgi retoriškas atsakymas, bet e, reikia pripažinti, jūs esate tikrai gerokai jaunesnė nei aš. Ir nepaisant visų e, bėdų dėl e, raudonųjų brigadų, kurios veikia Italijoje, aš vis vieną vykau atostogauti į Italiją. Kai lėktuvas e, nukrito ant Pentagono, kai buvo susprogdinti du bokštai dviniai Niujorke, Tai nereiškia, kad visi turėtų bėgti iš New Yorko. Mes, belgai, esame savikritiški. Galbūt nedaugiau nei kitos tautos, bet sakyčiau, kad jūs neperdikite. Jeigu kažkoks vienas beprotis, nesvarbu kokiame mieste jis bebūtų, bus ginkluotas ir pasiruošęs veikti, tai mes, kažin ar galėsime tam užbėgti už akių, jūs tą puikiai žinote. Kai 3000 žmonių New York'e žuvo, tai nereiškia, kad mes galime teikti, jog Europoje prieš terorizmą mes kovojame sėkmingai. Tai neteisingai. Gerbkime vienas kitą Kai jūs tą pačią išpolių dieną sprukote iš Belgijos, tai jūs, aišku, turėjote tam teisę. Aš buvau įvykių sukūryje ir mes e, stengiamės apsaugoti Belgijos ir Prancūzijos sieną. Ta padarėme iš karto. Gal jūs to nepastebėjote? Ir nepamirškite, kad Belgija turi gerokai daugiau sienų nei kokia kita šalis kurias reikia saugoti ir gerokai ilgesnės sienas nei šal, kitose šalyse. Kitas dalykas - islamas. Visiškai palaikau kolegos Jambono išsakytą nuomonę. Tikrai nereikia ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Mes visi Europoje puikiai suvokime ir davonokite, kad aš tą jums sakau, kad tikriausiai praktikuojančių tikinčiųjų Europoje islami, islamo tikinčiųjų bus daugiau nei katalikų. Europa tą turi suvokti. Tokia yra tikrovė. Mes mūsų šalyje mm, turime islamo e, religinės bendruomenės vadovybę, kurią paskiria karalius. Mūsų esame vienintelė tokia šalis. Ir nepaisant to, kad esame krikščioniška šalis, mes pasielgime kitaip. Ir dėja, musulmonai užsiema ne tik Korano egzegetika. Ir mūsų šalyje yra dvi problemos. Viena vertus, tai yra Magrebo šalių e, piliečiai. Mes palaikome puikius santykius su jais, tačiau žinome, kad jie labiau linkia radikalizuotis nei pavyzdžiui turkai. Turkijos bendruomenės suradikalėjusių piliečių mes neturime Tai yra pavyzdinga bendruomenė. Ir mes Monitor Belge norėjome skelbti šitą karaliaus nutartį. Ir susidūrėme su daug prieštaravimų. mes matome, kad mūsų šalyje esančią diasporą kontroliuoja iš kitų šalių, yra kontroliuojama iš kitų šalių. Um, just, I mean, PNR, just... Dėl jūsų PNR norėčiau pasakyti, kad iš tiesų mes nubalsavome dėl direktyvos Ir per visą savo kadenciją aš tikrai negirdėjau tiek daug komentarų dėl vieno teisės akto kaip dėl PNR. Žinoma, aš galiu Jums visiškai pritarti, kad Eur... Belgija prisideda prie Europolo veiklos, teikia informaciją, bet kitos šalis dėja neįgyvendina to dėl ko yra susitarėma. Ta kritika yra visiškai skaidri. Tai aš norėjau pastebėti. Aišku, galėčiau kalbėti dėl islamo, dėl kovos su radikalėjimu, bet dėl to jo nekalbėsiu. Taigi, Ačiū abiems ministrams, kad jie atvyko į posėdį. Jūs kalbėjote ne tik apie Belgiją, bet ir apie Europos reikalus. Ačiū, kad jūs atėjote į mūsų posėdį ir aptarėme saugumo klausimus. O jums, kolegos, ačiū už konstruktyvės diskusijas. Sorry about it. Colleagues, uh, if you're leaving, leave quietly. We're going to move straight to... Kolegos, prašau visų tyliai šit iš salės. Eisime iš karto prie ketvirto klausimo. Taigi iš karto perėsime prie šio pristatymo, kurį patiks komisija dėl Europos saugumo darbo atvarkės, kovai su terorizmu. Reikia padėti sukurti tikrai veikiančią saugumo sąjungą. Taip, šitama siejasi su jo aptartų klausimu. Būtent kalbame apie praeisėto šiandienio komisijos komunikatą dėl kostrazmų darbo tvarkės bei dėl rengimosi saugumo sąjungai. Panas Soreka pristatys šį komunikatą nariams, o po to pradėsime diskusiją. Dėkoju tiems nariams, kurie nutarė likti posėdėje. Labai ačiū. Pone Soleka, labai ačiū, kad atvykote, prašau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena, garbėjai parlamento nariai. Dėkuoju sutiktą galimybę pristatyti šį svarbų komunikatą, kuris buvo priimtas visai neseniai, prieš keletą dienų. Tuo pažymime Europos saugumo darbo atvarkės jau metus laiko, nes lygiai prieš metus laiko jinai buvo patvirtinta. Ir tai tik galimybė ES geriau dirbti saugumo srityje, įskaitant ir terorizmo problemą, kurią ką tik aptarinėjote. Tai yra vienas iš trijų darbo atvarkės prioritetų greta organizuoto nusikalstamumo bei kibetinių nusikaltimų. Komunikatu siekiama trijų dalykų. Pirmiausia, siekiama kad e, būtų galima praeis metams po darbo toks patvirtinimo būtų galima įvertinti esamą situaciją, ypač e, kovos terorizmo klausimus. Antras dalykas, siekiama įvertinti, ar yra įgyvendinimo trūkumų. Ir žinau, kad jums tai yra labai svarbus klausimas, taip pat ir komisijai tai svarbus klausimas. Ir trečias dalykas, siekime pabrėžti tuos veiksmus, kurių komisijos nuomonė reikia artimiausių metų, tarp jų beje mirtas ir kovos radikalizavimo. Čia reikėtume tokias priemonės, kurios padėtų kurti nuolatinės bedarbiavimo priemonės tarp veiklos tarnybų, kurios kovos su terorizmu. Toliau. Dar svarbus dalykas aspektas yra tai, kad komunikacija siunčia stiprią aiškę žinę, kad ES ir valstybės narės turi judėti toliau ir eiti ne, ne tik, ir rūpintis ne, ne tik savo vidaus saugumu bei bei dalinimus informaciją, nes terorizmas kelia pavojų visą Europos Sąjungai. Todėl reikia saugoti bendrą ES saugumą, ES kaip visumos. Kai kalbam apie tokius tokius nusikaltimus kaip terorizmas, tai vidaus saugumo klausimai vienai šaliai sės su, su bet kokios valstybės saugumo vidaus saugumo klausimais. Žinoma, valstybės narės, kaip numato startis, turi atsakomybę už savo vidaus saugumą tačiau neįmanoma tinkamai spręsti tarptautinių problemų veikiant pavieniui. Būtent todėl Europos lygių reikia kurti priemonės ir infrastruktūrą bei tinkamą aplinką, kurioje nacionalinės tarnybos galėtų bendradarbiauti, dirbti kartu ir imtis bendrų iššūkių, tokių kaip terorizmas. Būtent apie tai kalbėjo pirmininkas Junkeris, kai jis padaręs metu pasisakė ir pasakė už veikiančią ir tikrą saugumo sąjungą, kurioje būtų užtikrintas piliečių teisų gynimas. Pane Prinkė, kaip žinote, komisija spartina dar, saugimo darbo atvarkės įgyvendinimą. Darbo atvarkės svarstam nuo praėjusių metų ir yra daug pasiūlymų, kuriuos svarstys komitetas bei kiti komitetai. Kalbame teroristų direktyvą, e, kovos kontramus direktyvą, pasienio apsaugos paketą bei ginklų e, reglamentavimo pasiūlymus, visi pasiūlymai jau pateikti ir dabar reikia imtis pažangos. Pone pirmininkė, norėčiau sutelkti dėmesį tą komunikatą ir keturis klausimus, kuriuos tos jėsi, kurie būtent pabrėžia komunikato turinį. Pirmas dalykas - įgyvendinimas. Jau anksčiau jūs savo pastaboje apie tai kalbėjote, per praėjusius metus buvo praeita labai daug iniciatyvų, buvo daug iniciatyvų kaip kovoti su radikalizavimu ir su terorizmu. Siekiama sukurti nors instrumentų sistemą, tačiau tie instrumentai, nors priimti, ne visuomet įgyvendinti. Laikas veikti, komisija imsi savo įgaliojimų pagal sutartį, kad būtų užtikrintas tinkamas įgyvendinimas valstybėse narse. Kitas svarbus dalykas - informacijos dalinimasis. Vėlgi tai jau buvo minėta per ankstesnės diskusijas. Teroristai, kurie yra žinomi vienoje šalyje, kad turistai turėtų neturėti galimybės pabėgti į kitą šalį. Ir komisija numato keletą veiksmų, kaip pagerti dalinimas informaciją. Kaip visai ką tik diskutavome, reikia čia daugiau pastangų, ypač kalbant apie duomenų saveikumą ir palyginamumą tarp valstybių narių. Toliau tas dalykas bendras rizikos vertinimas. Jei norime geriau bendradarbiauti kaustarizmo srityje, tai Visų pirma, reikia mums bendrai suprasti ir sutarti, kokia situacija. Jeigu supratimas nebus bendras, bus sunku bendrabiauti. Europolas šis rytėje dirba, taip pat ir dirba ir INCEN, tai yra žvalgybos centrų bendradarbiavimo centras ir siekiama dalintis žvalgybos informaciją ir teikti atskiras analizės reikia kovoti su trūkumais, būtent tai siūlo komisija ir siekiama bendrai vertinti grėsmės ir Europolas rengia kaip tik grėsmių vertinimo priemonės, ECTS bei INCEN, e taip pat tai plėtoja kiek manoma greičiau. Kitas dalykas - ginklų klausimas. Žinau, kad jums labai rūpi šis klausimas. Reikia sumažinti teroristams galimybės pasiekti uh, sprogmenis, detonatorius ir ginklus Tad naujos taisyklės dėl deaktyvuotų ginklų įsigalios šios iš mėnesį ir labai džiugu. Taip pat tikimės pasiūlymą dėl ginklų pirkybos ir turėjimo. Ir visą tai buvo aptarta pačiame komitete. Matome, kad tai yra komiteto prioritetas, tačiau neužtenka viso to. Taip pat matome didelių problemų įgyvendinant būtent sprogmenų gamybai naudojamų medžiagų teisės aktus, tai svarstama nuo 14 metų ir svarstome, galbūt šitą reglamentą reikia iš naujo peržiūrėti. Toliau perėsiu prie kito grėsmių aspekto ir baigsiu, ponė pirmininkė, pasakydamas tai, kad iš mūsų pozicijos saugumas vis tik yra tas dalykas, kas labiausiai neramina piliečius ir reikia į saugumą žiūrėti kaip į bendrą atsakomybę kur, kur visi veikiai turi tinkamai veikti, kad ES galėtų tinkamai veikti pagal savo kompetencijas ir užtikrinti saugumą piliečiams. Ir taip pat reikia tinkamai reaguoti į kylačias grėsmės ir dėl to Europos Teisės saugos tarnybos turi dirbti kartu, suvienyti pajėgas, žvalgybos duomenis ir veikti kartu, nes tik taip bus įmanoma įveikti šias grėsmės sėkmingai. Ačiū, ponė pirmininkė. Um... Ačiū Jums. Praėjusį trečiadienį buvo paskelbtas dokumentas, kuris labai svarbus, nes viską apjungia. Bet nežinau, ar visi turėjau galimybę perskaityti šį dokumentą, detaliai su juo susipažinti. Taigi puiku buvo turėti galimybę jį, su juo susipažinti. Ir komunikatas irgi labai svarbus, į kurį traukiami ir kai kurie kontroversiški dalykai. Taigi, ačiū Jums. Ar dabar norėtumėte pasisakyti dėl komunikato, e, dėl ginklų aspekto, ponia Hala Aidau? Ačiū, tai yra puikia mintis. Yra parengtas veiksmų planas dėl ginklų, dėl sprokstamųjų medžiagų. Jūs pasiūlėte naują, sproksta, naują ginklų direktyvą, kuri sukėlė didelės diskusijas Europoje. Per klausimus paaiškėjo, kad daug pasiūlytų priemonių komisijos pasiūlyme niekaip nesusiję su terorizmu ar net su, gink, su nusikaltimais, kurie įvykdomi su ginklais Europoje. Daugiausia yra susitelkę sutelkiama ties teisėtai ginklus turinčius privačius asmenius. Mums reikėtų kalbėti apie nelegaliai įsigijamus ginklus. Daugam susidaro įspūdis, kad kai kurios valstybės narės ir komisija pasisako už tai, kad teisėtai ginklus laikantieji e, būtų baudžiami dėl to, kad pačios valstybės narės neįstengia susitvarkyti su neteisėtais ginkl, neteisėtai ginklus įsigienčiais asmenimis ir stengiamasi pasinaudoti paniką atsiradusią po Paryžiaus įvykių, kad būtų galima pateikti politinį pasiūlymą, kuris netitinka ES nustatytų reikalavimų dėl gerų teisės aktų kūrimo. Jeigu jūsų tikslas yra padidinti pasitikėjimą ES, tai tikrai ne šito keliu reikia eiti. Ačiū. Enbaki. Ačiū. Iš tikrųjų, nelengva perskaityti visus dokumentus, kuriuos šiomis dienomis gauname ir padaryti tai didžiai. Taigi manytume, kad skubėjimas patvirtinti naujas priemonės ne visada yra geras būdas dirbti, jeigu norime pasiekti gerų rezultatų. Teisingumo ministras teigia, kad kai kalbame apie naujas saugumo priemonės, tai neturėtume e, aukoti duomenų saugumo ir privatumo. Bet mums reikėtų atsižvelgti į tai ir nereikėtų eiti per daug toli su duomenų, kai dėl duomenų atskleidimo ar masinio sėkimo. Po išpolių buvo pateikta daug naujų priemonių ir mano klausimas būtų toks. Per įsivaizduokime, kad po kurio laiko visos tos priemonės būtų gyvendintos ir įvyktų kitas teroro išpolis. Apie ką dar reikėtų pagalvoti tuo met, kai dėl mūsų piliečių priežiūros ir sekimo. Ir man kelia nerima tai, kad dabar kalbame apie daugelį naujų priemonių, bet tuo pačiu teigiama, kad tai, kas yra pateikta, nėra visiškai ir pilnai gyvendinama. Tai gal ne visos tos priemonės yra reikalingos, ne visos naujos priemonės yra reikalingos, jeigu teisingai gyvendintume jau turimas priemonės. Dėl vadinamosios Europinės e, FTB tarnybos norėčiau užduoti tokį paprastą klausimą iš to, kiek dabar supratau, tai FTB yra daugiau ar mažiau politinė organizacija. Ir jeigu dabar sakytume, kad slaptosios tarnybos turėtų bendradarbiauti, tai kas būtų ta FTB - slaptosios tarnybos ar policijos organizacijos? Ir kaip galėtume turėti veikiančią Europinę FTB be bendrų europinių nuostatų dėl to, kas leidžiama policijai, kas neleidžiama policijai, kokios yra įtariamųjų ar kaltinamųjų teisės. Mes neturime bendrų pozicijų, tai kaip galėtume kalbėti apie bendrą uh, Europinę policijos organizaciją. Dėl keitimos informacija, tai norėčiau paminėti tai, kad neprotinga siūsti dalį informacijos iš vienos valstybės narės į kitą, tarsi sakytume, imkite ir darykit su jie, ką norite. Reikia interpretuoti duomenis, taigi mano interpretuoti taip, kad e, kitų valstybių narių specialistai e, galėtų teisingai tuos duomenys interpretuoti. Taigi tai yra daug svarbiau nei paprasčiausiai keistis duomenimis, nes priešingo atveju e, gali būti visai nelauktų ir nereikalingų pasiekmių visiškai nekaltiems piliečiams. Ačiū, Katerina Činičiai. Jeigu kas nors klausosi mūsų posėdžio, tai norėčiau pasakyti tiems, kurie klausosi internetu, kad dėl Europinės FTB tarnybos nėra jokių planų. Ir nėra jokių planų ją kurti, tiesiog per šias diskusijas tai buvo paminėta ne kartą. Šiaip ar taip, tai labai, yra, tai labai išsamus klausimas bet nėra plan, tokių planų. Tik norėčiau besiklausantiems ir internetu tai priminti. Katerina, toliau prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti, kad e, mums buvo padarytas pranešimas. Tiek daug šiandieną buvo kalbėta apie tarptautinį terorizmą. Mes šiandieną po pietų ieškojome uh, pačių geriausių variantų sprendimų tiek teisėtvarkoje, tiek e, įstatymų leidžiamojo valdžioje, kaip keistis informacija, kaip koordinuoti žvalgybos, policijos darbą, kaip e, taip pat bendradarbiauti teisėje saugai. Tai yra svarbu, bet būtina ir prevencija. Ir privalome siekti kad mm, išvengtume atskirties, nes dažnai e, ypač tokie atskirti asmenys, ypač jauni asmenys e, lieka sužavėti teroristų ideologijos. Kitas dalykas Mes turime kovoti su radikalizavimu, ypač kalėjimuose. O aš dar jums norėčiau užduoti klausimą, apie ką buvo kalbėta labai nedaug. Tai yra interneto e, kontrolė. Interneto ir kitų e, naujųjų komunikacijos priemonių kontrolė. Mes žinome, kaip internete uh, gaunamą informaciją, galime išmokti pasigaminti sprogmenis ir kitus dalykus. Ir buvo minėta ta bendra kontrolės platforma, kad mes kartu su Europolo ir pramonės atstovais galėtume mm, kurti priemonės kaip e, tam tikrų e, internetinių svetainių uždarimą, kontroliavimą ar panašiai, tų svetainių, kurios atitiktų tą teroristinį profilį. Todėl kaip tik ir norėčiau apie tai užduoti Jums apie tai klausimą. Nes šis, šita veikla būtų žinoma labai kompleksiška. Jeigu mes imtumėmės veiksmų, tai e, turėtume nepažeisti laisvės ir teisės E, gauti informaciją, priegos prie interneto teisės. Mes turime taip pat e, susisiekti ir su interneto tiekėjais, klausti jų nuomonės, kaip mes, e, kaip nepažeisti laisvių ir kaip įgyvendinti šitą interneto kontrolės priemonę siekiant kovoti prieš terorizmą. Ačiū Jums. Norėčiau dar šį vietą pridurti. Pone Sipul kalbėjo apie įgyvendinimą. Jeigu pažiūrėtume tą komunikatą, tai nuo 2016 iki 2017 metų, jeigu pažvelgtume į politinės iniciatyvas ir peržiūrėjimus dokumentų, tai norėčiau paklausti štai ko. Komisija turėtų kalbėti apie du dalykus. Vienas yra esamų teisės aktų gyvendinimas ir kai kurie iš šių teisės aktų e, reikalauja dar daugiau teisės aktų. Ir tie teisės aktai arba pasenę būna, arba neveikia, arba netinkamai gyvendinti. Taigi mano vienas iš, klausimų, vienas iš klausimų yra dėl tų teisės aktų vertinimų. O kitas dalykas būtų toks komisija daug dirba įgyvendinama tarybos sprendimus ir kitus dokumentus. Ar yra koks nors e, planas parengti, įtraukti tai komunikatą, dėl to, ko taryba netlieka. Taigi įgyvendinant dokumentus, pirmiausia labai svarbu atsakyti savo į klausimą, ar reikia daugiau teisės aktų, ar jie kuriami dėl to, kad mes tiesiog dirbtume kažką, ar tikrai reikia naujų teisės aktų stiprinant saugumą ir ar tas vertinimas bus sąžiningas. Priešingų atveju bus kuriami nauji komunikatai, bet labai svarbu, kad tie dokumentai turėtų papildomą vertę. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėmėsiems komiteto nariams, kurie kalbėjo. Na, aš suprantu, kad neužtenka laiko perskaityti visiems dokumentams, nes E, siekiama tais, teisės, tais dokumentais daug daugiau, nei galbūt kai kas norėtų. Tai yra aukšto lygio politiniai siekiai. Ir tikiuosi, kad komisijos e, politinės e, komisija atsižvelgs į tai. Jau dabar norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausia, ponios Sipal užduotas klausimas dėl to, ar e, jeigu visos pasiūlytos priemonės būtų įgyvendintos, ar iš tikrųjų būtų išvengta kitų teroristinių išpolių. Na, ne, nežinome to nes niekad nėra šimtaprocentinio saugumo ir nėra šimtaprocentinio įgyvendinimo. Todėl negalime pasakyti, ar visos tos priemonės, kurių imtumėmės, būtų veiksmingos. Nes, kaip nurodyta komunikate, ne, nesiūloma šimtaprocentinio priemonių gyvendinimo. Ir iš karto sureaguosiu į pirmininko Morajas pasakytą išvadą ir klausimą. Dėl to, ar komisija pateikdama naują pasiūlymą atliks e, gyvendinimo vertinimą. Taigi atsakymas yra taip. Jūs Komunikato priede yra pateikta daug pasiūlymų ir jie visi daugiau ar mažiau susijęs su terorizmo finansavimu. Ir tai yra nurodyta terorizmo finansavimo veiksmų plane, kuris buvo parengtas vasarį. Yra rengiamos kai kurios priemonės ir kartu bus parengtas poveikio vertinimas su pasiūlymu ir bus atsižvelgta į direktyvos vertinimą dėl, ištek, dėl pajamų gautų iš nusikalstamos veiklos išaldymo, dėl tarybos neveiklumo. Komisija pasisako tuo klausimu aiškiai. Kaip sakiau žangoje, komisija turi tam tikrus įgaliojimus pradėti e, pažeidimų procedūrą, ypač nu, pasitelkdama priumo sistemą. Ir tokiu atveju nagrinėjamas klausimas, jeigu valstybės narės neįgyvendina tam tikrų nuostatų. Ir dabar galėtume pateikti bendras, galėtume pasakyti, kad komisija neketina keisti bendros e, sistemos. Pone Sipil, galėčiau pasakyti, kad turime remtis valstybių narių patirtimi, būtent tai ir planuojame daryti. Turime, norime įkurti valstybių narių ekspertų grupę ir pasitelkti ekspertus iš akademinės bendruomenės, iš privačios rinkos Ir šioje ekspertų grupėje dalyvaus valstybių narių atstovai, kurie galės pateikti pasiūlymus komisijai ir tarybai prieš e, šioms imantis veiksmų. E, ponas Kiničiai kalbėjo apie prevenciją. Taip, matau, kad turėjote laiko perskaityti komunikatą, džiaugiamės dėl to. Jūs pastebėjote nuorodą į radikalizavimą ir prevencija yra skirtas visas skyrius. Ir prevencija yra labai svarbi, įgyvendinant antiradikalizavimo priemonės ir per kelias savaitės mes pateiksime dokumentą dėl radikalizavimo, paimsime tą skyrių ir jį išplėsime. Dėl naudojimos internetu, tai yra, šis klausimas yra vienas iš mūsų prioritetų. Aš irgi dalyvauju diskusijose ir galiu pasakyti, kad bendro kreipimo platformos pasiūlymas ir jo tikslas yra išvengti tokio poveikio, kai iš vienos platformos paimamas turinys būtų lengvai perkeliamas į kitą platformą. Taigi mintis yra tokia kad pramonės koalicija parengs tokią platformą ir jie išsakė savo susidomėjimą dirbti šiuo klausimu. Šios, tai bus partnerystė tarp teisės saugos ir pramonės atstovų. Ir jau yra labai įdomių pavyzdžių, kaip pasa, internetinis pasaulio fondas, tai yra privati organizacija ir yra pramonės šakų atstovai pasirengė imti šio iššūkio. Galiausiai pono Balat pastaba. Nekarta jau teigėmės, teigėme, kad raginama parengti pas, teisės, teisėkuros pasiūlymą šio klausimo iniciatyvos o, tikslas buvo nurodytas, kai kurios valstybės narės norė, turi dar griežtesnės priemonės, kurias pasiūlė komisija. Na, o per teisėkūros procesą mes norėtume patikslinti tekstą. Dėkuoju, labai puikus komisijos atsakymas į. Dėkui, labai dėkuoju. Ar dar kas nors norėjo pakomentuoti? Labai trumpai, nes man atrodo, čia mes šito nesupratome. Aš neklausiau to, ar po tų visų įgyvendintų priemonių mums reikia dar papildomų priemonių. Tai mano klausimas buvo labiau retorinis, nes jeigu mes viską įgyvendiname ir dar yra papildomų priemonių, tai tuomet aš pradedu galvoti, kągi galėtų reikšti tos papildomos saugumo ir stebė, e, sėkimo priemonės. Aš pati esu įsitikinusi, kad mes turime permastyti mūsų saugumo politiką, bet kreipti dėmesį vien tik tai į sėkimo priemonės terorizmo nesustabdys. Tai aš sakyčiau, kad dėmesys mūsų turėtų būti kreipiamas kitur. Ačiū. Ačiū visiems nariams, kurie pasiliko posėdėje, uždavė klausimus. Matau, kad daug ir padėjėjų. Taigi esame ne vieni. Tiesiog mes bandome apsikeisti visą turimą informaciją, ieškome sprendimų, ką daryti. Tai toks yra mūsų darbas. Ačiū už jūsų pranešimą ir ačiū nariams, kurie dar liko salėje. Labai tikiuosi, kad neužilgo pasimatysime dar kartelį. Kągi, kolegos, Marija yra su mumis. Ačiū, kad pasilikote. Jeigu kolegos neprieštaraus, mes pradėsime šiek tiek anksčiau, nes penkto punkto nagrinėjimas numatytas buvo 17 valandai. Tai yra ES ir Perų Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Lauksime jūsų informacijos, Gabrielė. gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, keli faktai. Kai reglamentui buvo padaryti pakeitimai reglamentui 5329, Peru šalis buvo perkelta iš pirmo į antrą priedą. Tai yra e, sąrašas tų šalių, kurioms nereikia vizų keliauti Europos Sąjungą. Per tą laikotarpį Peru pateko į specialios procedūros atvejį. Komisija prieš tai turėjo pateikti savo rekomendaciją pradėti dėrybas ir tas buvo padaryta, dėrybos dėl vizų atšaukimo laikydamasi Europos komisijos nuomonės ir įvertinę socioekonominę padėtį šalyje, mes jau dabar turime papildomą pagrindą atšaukti, e, patvirtinti bevizį, bevizį režimą Peru 2015 metais buvo pradėtos dėrybos dėl bevizio režimo ir susitarimas įsigaliojo šių metų kovą. Kada tik mes diskutuojame apie vizas, noriu atkreipti vieną dalyką. Kai mes kalbame apie tą bevizų režimą trumpalaikio buvimo atveju, turime nepamiršti, kad mes stipriname ekonominius ir kitokius ryšius su Peru. Mes taip pat stipriname pagrindinės teisės ir žmogaus laisvės. Negana to, šis susitarimas turėtų sustiprinti regioninę sanglaudą regione, nes Peru yra ne šalis Latinų Amerikos, Amerikoje, kurios piliečiai iki šiol turėjo pateikti vizą prieš atvykdami į ES. Nepamirškime, kad ES yra trečioji priekybinė partnerė Peru ir taip pat pirmoji turistinė destinacija Peru piliečiams. ES yra pagrindinė investuotoja į šią šalį. kokia galėtų būti nauda iš šio susitarimo. Be politinio dialogo yra ir kitas aspektas, tai yra, pavyzdžiui, mobilumas. Labai svarbu, kad mes bendradarbiautume nuolat su Peru dėl migracijos srityje. Turime informacijos, kad vizų prašymų buvo pateikta mažiau, 14 metais 6 procentai, 15 3 procentai, 3 procentais mažiau. E, 2015 m. gruodžio 1 dieną buvo m, mm, tas terminas, kuomet e, turėjo būti pradėti e, biometrinių pasų naudojimai. Noriu padėkoti ir Perų vyriausybei už vykdytą informacinę kompaniją, kampaniją e, apie šį bevizį režimą ir apie nelegalią migraciją. Manau, kad dabar turime galimybę, kad Perų taptų strateginę partnerį ES. Kai mes kalbėjome dėl Kolumbijos, jūs turbūt pamenate vieną svarbų dalyką. Tai yra strateginis susitarimas su Europolu. Kolumbija pasirašė tokį susitarimą. Peru išreiškia norą irgi pasirašyti tokį susitarimą su Europolu. Tai yra pozityvu. Todėl išvadai dar priminčiau du dalykus. Šitas susitarimas bus toliau e, stebimas. Mes taip pat esame įsipareigoję ir šiai šaliai. Ir antra, bevizis režimas paprastai turi būti ratifikuojamas Europos parlamente. Ir parlamentas turi šiame procese suvaidinti visiškai lygiavertį vaidmenį. Deja, susitarimas su Peru reik tikėtis, buvo pasirašytas be parlamento pritarimo. Tikimės, kad tai bus paskutinis kartas. Iš anksto noriu padėkoti Europos komisijai šiandienis pranešėjim, nes mūsų darbas buvo sėkmingas, keitėmės nuomonėmis, bendradarbiavimu ir esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju poniai Gabriel. Pakeitimus gegužės trečioji diena 12 valanda. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Atrodo, kad mūsų narių nebeliko, yra tik tai vienas narys. Tada paprašysime komisijos išsakyti savo poziciją. Ačiū pirmininkė už tai, kad man sutikėte žodį. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už išsamų parengtą pranešimą. Aptariami visi svarbus dalykai, biometriniai pasai, migracijos problemos. Sakyčiau, kad pranešime aptartos visos pagrindinės temos. Ir taip pat mes galime pritarti išvadai, kad reikia ir parlamento pritarimo. Kovo 13 dieną aš e, pristačiau šį susitarimą su Peru dėl bevizio režimo ir tuomet pabrėžiau, kad buvo padarytas bendras pranešimas dėl to susitarimo kad e, susitarimą, jeigu nebus vykdomos readmisijos bendradarbiavimo ir kitos sąlygos, gali būti sustabdytas. Ir e, dar vienas dalykas. Kol kas abipusiškumas buvo užtikrintas ir ES piliečiai, piliečiams nereikės vizos keliaujant į Peru. Tiek trumpai ir esu pasiruošęs atsakyti į klausimus. Ačiū. Pane Gavrė, ar norėtumėt dar trumpai pašnekėti? Ačiū pirmininkė. Galbūt klausimas Europos komisijai. Gal galėtumėt pasakyti, kada Peru e, pradės galioti biometriniai pasai. Pasakykite, kokiegi tenai situacija, kokia padėtis? Žodis komisijai, prašom. Peru jau pradėjo nuo vasario mėnesio išduoti biometrinius pasus ir jie įsipareigojo, kad iki šių metų Liepos, atrodo Liepos 7-osios procesas bus baigtas. Nuo Liepos 7 bus išžudomi tik biometriniai pasai ir kiti bus keičiami. E, aš turbūt turėjau pasakyti, kad Europos parlamentui mes e, pristatysime turbūt ne tik šį e, susitarimą. Mano generalinis direktorius praeitą savaitę komitetui išsiuntė laišką, kuriame aiškina, kad netrukus bus sudaromi ir pasirašomi dar papildomi keturi susitarimai. Tai yra Maršalo salis, Indonezijos, Salmono salos ir, ir Tuvalų. Taigi dar mes turėsime progą pasikalbėti ir dėl tų kitų susitarimų. Dėkoju. Kągi galime baigti šio klausimo nagrinėjimą ir dėkoju poniai Gabriel. Taigi pakeitimo pateikimo terminas jau buvo paminėtas. O toliau kito pranešimo pranešėja yra Gabriel. O kadangi mes laukiame Gruzijos atstovų, tai mes negalime pradėti klausimo nagrinėjimo iki pusės šešių, todėl padarysime pertraukėlę, dešimties minučių pertraukėlę. Ir būkite malonu sugrįžti į salę po 5-5 minutės. Būkit mėly, maždaug po 10 minučių grįžti į posėdžių salę. Taigi labai dėkoju tai vieninteliai mūsų parlamento nariai, kuri dalyvavo mūsų posėdį iki galo. Good afternoon, colleagues who have just uh, come in. Uh, we, our agenda is kind of. Kolegos, uh, mes paskubėjome, tai turime daugiau laiko, tai gana neįprasta. Ir dabar norėčiau kreiptis į, į Bodil Valero Ar esate pasirengęs pristatyti savo klausimą? Ir jeigu taip, tai tuomet pereikime prie šešto klausimo. E, Pone Valero pranešėja e, yra posėdyje ir ji pristatys ES ir Kinijos liaudės Respublikos susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams. Parlamentas paprašė E, parlamento paprašyta pritarimo, taigi prašau, jums žodis. möten på gång i det här parlamentet hela tiden. Eh, precis som ordförande säger så här... Tikrai kiek čia daug įvairiausių susitikimų ir aš e, pati m, mm, daug turiu darbo. Čia buvo kaip tik užduotas klausimas dėl uh, diplomatinio paso. O taip pat ir dėl tų asmenų, kurie galėtų patys vykti į Kinę, tokie paprasti piliečiai kaip mes. Nemanau, kad čia bus kažkokių problemų susitarti tarp politinių frakcijų, nes mes privalome šį klausimą įspręsti. Turime taip pat išlaikyti dialogą, kalbėti apie žmogaus teises, jų pažeidimus. Apie tai viską turime kalbėtis kartu. Kągi mes pateiksime pranešimo projektą. Jisai bus pristatytas birželio mėnesį, Liepos mėnesį pateiksime pakeitimus ir iš karto tuomet turėtume ir balsuoti, galbūt e, rudenį. O paskiau turėsime laiko dar padiskutuoti. Kol kas e, aš konkrečių terminų dar nesu numačiusi, todėl konsultuosiu su šešėliniais pranešėjais, nes toks atrodo bus pirmasis žingsnis, o komisijos e, norėčiau pasiklausti iš taiko. Gal komisija turi informacijos, kiek žmonių galės pasinaudoti šią sistemą? Ar turite duomenų, turite informacijos, kuri mums būtų naudinga? Ir taip pat e, norėjau pasiklausti, ar jūs turite informacijos apie tuos oficialius vizitus iš Kinijos, nes čia domenų trūksta. Turiu už tai kelis dokumentus, informaciją apie ministrus, kitus oficialius asmenys, taigi labai būtų malonu sužinoti daugiau iš komisijos apie tai. O taip pat e, dar Europos parlamente vyko atskiras susitikimas dėl šio susitarimo. Taigi daug informacijos neturime, bet išklausysime komisijos nuomonės. Labai ačiū. Dėkuoju visiems, kad susirinko atgal posėdžio salę. Taip. Pane Beniuva bus šilė pranešėja iš Socialdemokratų ir ponas Daltonas iš EKR, ponė Veržyje iš GUE. Na, žinoma, ponė Daltonas, žinoma, šiuo metu jūs nebūtinai turite pasisakyti, žinoma, neprivalote, bet jeigu norite. Na taip, pavojinga politikui sakyti, kad jis gali pasisakyti. Na, kalbėsiu labai trumpai. Čia galbūt šiek tiek formalius diskusijos norėčiau pasakyti, kad reikia plėtoti harmoningus ir pozityvius santykius su Kinija. Tad, žinoma, dirbsime kartu šiandien prieš pranešėjai ir darysime, ką galime. Ačiū. Taip, jeigu kalbėsite taip trumpai, tai visuomet prašom pasisakyti, ponė Daltonai. O dabar trumpai komisijos komentaras, nes buvo užduota pora klausimų. Pone Palman, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau trumpai priminti pačią sistemą, kurios rėmose buvo sudarytas šis tarimas ir kurios rėmose darėsi komisija su Kinija. Kaip žinote, komisija turėjo įgaliojimą daryboms dėl redmisijos susitarimo, nuo 2000 metų buvo apie tai kalbama ir nuolat bandėme su kiniečiais susėti, susėsti prie darybų stalo dėl redmisijos, tačiau kinė visuomet sakydavo, ne, mums tai neįdomu, mums nereikia redmisijos iki dešimt metų berots. Tiesiog tuščiai laukėme, kada būtų galima starti dėl readmisijos. Ir tai pasikeitė viz, ir Kinijai įrengus vizų informacijos sistemą. Tai buvo prieš keletą metų, vizų informacijos sistema numato, kad visi e, vizų prašytojai turėtų pateikti pirštanspaudus jai tai nepatiko, kad diplomatams reikia duoti pirštaspaudus, kad gautų vizą. Ir dabar staiga jau ES įgyjo dėrybinį svertą prieš Kiniją. Taigi vykstant mobilumo imigracijos dialogą su Kinija, kurio turime toks klausimas, sudarėme tokius paketinį sustarimą, kur iš vienos pusės ES sutarė dėrėtis dėl bevizio režimo diplomatinių pasų turėtojams, Kinijos pasų e, turėtojams, o Kinija leidžia tik daugiau vizų paraiškų centrų visoje Kinijoje, įvairiose miestuose, bei Kinija pradeda praktinį bendrabiavimą dėl readmisijos. Taigi toks sustarimas, yra du etapai, antrąjį etapą prieisime dabar ir dabar dėrėsime dėl visų liberalizavimo režimo su Kinija ir taip pat dėl pilnaverčio readmisijos sustarimo. Tai tiek, tiek tokios kontekstinės informacijos. Dabar dėl pačio sustarimo. Vėlgi čia labai standartinis sustarimas yra, kalbama apie vizų režimų panaikinti diplomatinių pasų turėtojams. Ir taip pat numatėme ir palengvinimą ES pasų turėtojams. Taigi ir taip pat ir šių rūmų nariams naudos bus. Toliau. Dėl laikotarpio, kuriam tai galioja, dėl tokie, koks vizito trukmė gali būti, dėl įvairių procedūrų, kam, tam, kam tai bus tema pritaikyta, bet dėl su to deramas yra ir jie pranešė iškelia klausimą dėl bendro komiteto. Na, bendras komitetas yra standartinė priemonė, kalbant apie vizų sustarimus, tiek apie palengvinimo sistemas, tiek apie vizų panaikinimo sistemas. Ir tai yra jau pabrėžta atikme straipsnyje ir numatytas šiam komitetui starimo stebėjimas, ar yra problemų dėl gyvendinimo. Ar, pažiūrėjau, kad nustebėt, kad nebūtų piknaudžiavimo, ar neteisėtos migracijos, ar kokių saugumo problemų. Tuomet Taigi tokios problemos visos bus sprendžiamos bendrame komitete, nes reikia imtis kartais rimtų priemonių. Toliau, dėl skaičius, kiek žmonių. Na, negaliu duoti tikslių duomenų, tačiau iš Kinijos pusės kalba eina apie mažiau nei 20 tūkstančių žmonių, kurie turi diplomatinius pasus. Iš ES pusės bus daug daugiau, turbūt virš 100 tūkstančių ES žmonių, kurie turi diplomatinį pasą. Žinoma, greta to taip pat dar bus ir kitų ES pasų naudotojai, bet taip pat dar bus tūkstančiai. Ačiū. Dėkui ir lauksime nuomonės projekto pristatymą per kitą libę posėdį. Dėkoju pranešėjai ir ponui Daltonui, kurie pasisakė. O dabar septintasis klausimas kuris yra apie trečios šalių piliečius, kurie krisdami šalies sienas privalo turėti vizas, trečios šalis, kurių piliečiams toks reklamas netaikomas, kiek tai liečia Gruziją. Pranešėja yra Marija Gabriel ir čia taip pat bus komisijos pristatymas. Na, pristatymas norėčiau pasakyti, kad vertimas į gruzinų kalbą yra 25 kanale. Taigi, jeigu įdomu, 25 kanale girdėsite vertimą gruzinų kalba. Taip, taigi šis klausimas siesi su reglamento EC numeris 539-2001 reglamento pakeitimu ir Gruzijos perkelimo į tarptų valstybių, kuriems nereikia vizos ir ši sistema galios tiems, kas turi biometrinius pasus. Pasiūlymas pateikimas po ilgų diskusijų pagal ES ir Gruzijos vizų liberalizavimo dialogą, kuris pasidalyktų metų birželį. Ir ES ir Gruzija sutarė pradėti diskusijas dėl vizų, paleista, vizų panaikinimo sutarimo bei redmisijos sutarimo, kas įsigaliojo 11 metų kovo 1 dieną. Komisija taip pat pristatė vizų liberalizavimo veiksmų planą, pagal kurį stebi veiks, Gruzijos veiksmus. Apie, nuolat pateikimės dėl to ataskaitos Libė komitete. Ir praėjusią e, gruodį buvo priimtas ketvirta paskutinė ataskaita ir komisija mano, kad Gruzija padarė reikiamus žingsnius, reikiamą pažangą, įvykdė visas reikiamas reformas. Remiantis šiuo vertinimu, komisija pateikė pasiūlymą pagal įprastinę teisėkos procedūrą. Taip pat norėčiau beje pasveikinti ir Gruzijos parlamento narius. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Taip pat jūs e, parlamento nariai dalyvauja ir antrajame ES ir Gruzijos parlamento asociacijos komiteto posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti kolega Sajat Karim, kuris yra ES ir Gruzijos parlamento asociacijos komitetų bendrapirmininkis. Taip pat pasakyti ponas Zaviet Kvašantiradze. Pirmininkas atsiprašo visą, visą popietę praktikavausi, kaip pasakyti šią pavardę. Moku dar vieną pavardę, Ševernadzė pasakyti. Kažkada daviau interviu kuris televizijai ir na, pasipraktikuosiu dar. Labai atsiprašau, jeigu nepavyko tinkamai ištarti pavardės. Tik sveiki atvykę. Tik sveikinu su abiem bendrapirmininkiais. O dabar mes suteiksiu žodį su pirmo komisijos atstovui, po to suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Gabriel, ir po to šešiems pranešėjams bei kitiems nariams, kurie norėtų pasisakyti. Žinoma, bendra pirmininkė taip pat galės pasisakyti. Taip, pirmiausia, aš įstikti žodį komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Pristatymas bus labai trumpas, nes pirmininkas jau pristatė visai šio pasiūlymo istoriją. Turbūt atsimenate diskusijas, kokias vyko šiame komitete dėl vizų liberalizavimo veiksmų plano. Kaip pirmininkas gerai pastebėjo, gruodžio 18 dieną komisija pateikė ketvirtą ir paskutinę ataskaitą dėl pažangos pagal šį planą ir komisija nutarė, kad visi rodikliai visose keturiose plano blokose yra įgyvendinti ir komisija šių metų pradžioje pateikė naują pasiūlymą. Sausio mėnesį vyko keli diskusijų etapai taryboje, atinkamoje darbo grupėje, kur valstybės narės mes patvirtino taryb... komisijos vertinimą, kad Gruzija įgyvendino visus, e, visas reformas, kurių reikia pagal veiksmų planą. Taigi tokia buvo padaryta išvada po tarybos diskusijų. Tuomet kovo 9 dieną komisija priėmė pasiūlymą, kuris yra labai toks e, tiesmukas, paprastas, siūloma patei, pakeisti priedus atitipį atitikamo reglamento. Tai vizų reglamentas 539-2001 ir siūloma Gruziją perkelti iš pirmo priedo į antrą priedą. Taigi pirmasis priedas yra apima tas šalis, kurio, kurių piliečiams reikia vizų, o antras priedas yra bevizio režimo šalių sąrašas. Taip pat įtraukėme ir išnašą, kad tai, tai galėtų tik biometrinių pasų turėtojams, jei tik, tik ties tų pasų, kad tinka į karo standartus turėtojams. Ir tai reiškia, kad visų reikalavimų toliau galios kitiems piliečiams, kurie neturi biometrinių pasų. Žinoma, jiems taip pat bus e, galios taisyklės pagal vizų sistemos palengvinimo sutarimą. Toliau komisija nutarė, kad bevizis režimas e, režimo įvedimas turi daryti su, su, su e, bevizio režimo sutarimo sudarimu pagal jau seniai patvirtintą metodologiją ir reikia tai iš, iš karto pritaikyti per 20 dienų nuo reglamento pakeitimo paskelbimo oficialiajame leidinyje. Galbūt komiteto nariams būtų įdomiausia tai, kad yra darbo darbinis dokumentas prie antrojo priedo, kuris vertina e, pažangą, kiek tai liečia saugumo ir migracijos klausimus, kiek tai siejasi su Gruzijos piliečiais, galbūt jums būtų įdomu tai paskaityti tą darbinį dokumentą, nes visą tai labai susiję su šiuo pasiūlymu. E, paskutinis dalykas. aiškinamajame memorandume taip pat rasite ir numatytą komisijos įpareigojimą nuolat stebėti, kaip Gruzija įgyvendina rodiklius, kaip ir stebėti per esamas struktūras, bei numatyti ad hoc mechanizmus. Labai ačiū. Ačiū Jums. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gabriel, Libe ir parlamento pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, visų pirma, norėčiau pasisveikinti su tarp parlamentinė delegacija iš Gruzijos. Ačiū komisijai už pasisakymą, kaip šio dokumentų pranešėja norėčiau pritarti uh, komisijos pateiktam teisė kūros pasiūlymui dėl bevizio režimo e, Gruzijos piliečiams, kurie turi biometrinius pasus ir kurie nori vykti į es valstybės narės. Komisija pateikė teisė kūros pasiūlymą atsižvelgdama į ketvirtą ir paskutinę ataskaitą dėl Gruzijos pasiektos pažangos dėl vizų supaprastinimo plano. 2015 m. gruodžio 18 d. Pranešime buvo teigiama, kad Rusija padarė reikalingą pažangą ir kad imas, imtasi visų priemonių įgyvendindama visus kriterijus. Dėl Europos Sąjungos atsisa, dėl Europos Sąjungos vizų režimo panaikinimo. Pasiekta didelė pažanga dėl vizų liberalizavimo plano. Džiaugiamės Gruzijos pastangomis, kurios buvo dedamos 2015 metų antroje dalyje. Gruzijai gyvendino reformas migracijos rytyje, prieglopščio prašymo srityje, dėl korupcijos, pinigų plovimo ir piliečių teisių. ES komisija teigia, kad e, Gruzija yra teigiamų signalų iš Gruzijos, kadangi E, Gruzija panaikino reikalavimą turėti vizas visiems ES piliečiams, kurie atvyksta į Gruziją 9, daugiausia 90 dienų laikotarpiai. Taigi yra daug teigiamų pastangų, pasiekta daug pažangos, todėl norėčiau kreiptis į komisiją dėl šių klausimų koks yra procentas, turint galvoje tuos piliečius, kuriems yra atsisakyta suteikti vizas ir kokiu pagrindu atsisakyta suteikti vizas. Žinome, kad šis procentinė išaiška turi mažėti ir būti minimali. Kitas klausimas yra susijęs su vieninga migracijos sistema. Tai reiškia, kad reikia rinkti duomenys iš visų migracijos, visų migracijos institucijų. Taip pat turi būti parengta vienoda analitinė migracijos sistema, kad galėtume atlikti atitinkamą rizikos vertinimą ir kad turėtume informaciją apie situaciją, kurią būtų galima įveikti geriau, kai bendradarbiaujama su Europos Sąjunga. Klausimas yra, ar turime informacijos dėl pažangos. Vizų klausimai yra labai svarbus ir mano šie užduoti klausimai yra esminiai. Manau, kad iššūkis reikėtų paversti galimybėmis. Ir tą patį galėčiau pasakyti, kalbėdama apie šį pranešimą, parlamentui labai svarbu gauti informaciją Europos parlamentas nesiunčia atstovų į stebėsenos komitetus. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose ir padaryti tokią išvadą. Kai kalbame apie vizų režimą, tai viskas turėtų tarnauti piliečiams. Nes tokie žingsniai kuria pasitikėjimą ir sudaro sąlygas imtis teigiamų veiksmų, kurie turėtų pagerinti santykius tarp Gruzijos ir ES. Ačiū, ponė Gabriel. Dabar pirmiausia, ponas Krim norėtų pasisakyti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Tikrai didelis džiaugsmas dalyvauti komiteto posėdėje, kuriam jūs pirmininkaujate. Ir aš norėčiau pasisveikinti su Gruzijos delegacija, kurie atvyko dalyvauti į jūsų vadovavimo komiteto posėdį. Ir dalyvauja ir parlamento nariai, ir teisingumo ministras, tai yra vyriausybės nariai. Taip pat norėčiau padėkoti kolegijai ponė Gabriel už pristatymą už apžvalgą ir jos pasirinktą požiūrį, nes e, regis tas požiūris labai tinkamas mūsų parlamentui. Pritarčiau ir komisijos pristatymui, kuriame buvo aiškiai pasakyta, kad buvo pasiekti, kad Gruzija pasiekė visus tikslus, kad procesas buvo ilgas, išsamus. Yra susitikinęs, kad ir mūsų komitetas, ir pranešėja suprato, kad apskritai reikėtų išsakyti solidarumą su Gruzijos piliečiais, turint galvoje tuos terminus, per kuriuos buvo pasiekti tikslai, reikėtų pabrėžti ir Gruzijos ir Europos bendrą požiūrį Manau, kad bet koks dėlisimas reikštų netinkamą signalą, ypač kalbant apie tokias sritis kaip pietų Osetija, nes tuomet dėlisimą būtų galima interpretuoti neigiamai, o mums labai svarbu pripažinti visą Gruzijos suverenitetą, teritorinį vientisumą Ir taip reikėtų žiūrėti į šį klausimą. Dabar Galiu patvirtinti viskam, kas sakė komisijos atstovas ir ponia Gabriel. Ir dabar, manau, reikėtų susitelkti ties įgyvendinimo terminais. Ačiū ES ir Gruzijos parlamentinės asociacijos komitetui. Komiteto pirmininkus teiksiu žodį. Ačiū, gerbiamasis pirmininkė Morais, gerbėmieji Europos parlamento nariai. Aš e, iš tikrųjų esu susijaudinęs, kad mes dirbame Anos Linsalėje. Dabar prisimenu mūsų diskusijas apie Gruzijos ateitį, Gruzijos pasirinktą kelią. Pirmą kartą tai vyko 2001 metais, kai e, buvau, kai, kai Lint e, dirbo iš tikrųjų. Mes turime kalbėti apie piliečius, apie gruzinus. Ir kai žvelgiame į istoriją, tai suprantame, kad Gruzija, turėdama savo tradicijas, įsitikinimus, visuomet buvo arti Europos. Ir tai yra tai jo, Gruzijos vystimasis yra susijęs su Europa. Kiekvienas pilietis, kiekviena šeima pritarė europinėms vertybėms. Ir Euro, integravimos į Europą sąlygomis visiems labai svarbus stabilumas, demokratija, lygybė. Norėdami pasiekti šį tikslą turime pasitelkti patirtimi ir turime pasirinkti patikimą kelią. Mūsų Mes artimiausių metų e, pasieksime sėkmės remdamiesi praeities patirtimi. Tai turi būti įmanoma tik įgyvendinant europinės vertybės. Mes, gruzinai, stovime prie ES lenkščių ir galime išdidžiai pareikšti, kad istoriškai norėtume priklausyti, istoriškai priklausome šiai bendruomeniai ir kad mes vis artėjame prie šio tikslo. O šiandien jau galime džiaugtis pirmaisiais e, europinių siekių rezultatais. Pasikliaujame Europos kolegų parama, Europos parlamento parama Daugybė Gruzijos piliečių reikėtų paminėti ir pietų Osetiją ir Abhaziją e, seka šio posėdžio eigą ir tikisi pritarimo, kad Gruzija eis šiuo keliu ir bus šeimos nare, kuriai visuomet priklausė. Ačiū. Uh, uh, Ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Ačiū, džiaugiuosi, kad ir jūsų delegacija dalyvauja. Uh, posėdis yra transliuojamas, taigi tikrai yra galimybė visiems, visiems buvo galimybė išklausyti jūsų žodžius. Dabar kreipiuosi į ponę Gabriel ir į komisijos atstovą, ar norėtumėte ką nors pridurti? Uh, Komisija, prašau, po to paprašysiu pranešėjus apibendrinti. Ačiū. E, Pranešė uždavė du klausimus ir mes galėtume atsakyti į juos dėl to, kiek, kiek, buvo, kiek buvo atsisakyta užduoti vizų 2015 metais buvo 12,9 procento Taip pat klausėte, kokiais pagrindais buvo atsisakyta užduoti vizą. Ir mes turi, vizas ir mes turime informaciją iš Šengeno institucijų. Ir pagrindinė priežastis buvo daugybė padirbtų e, papildomų dokumentų, kurie pateikiami su prašymu išduoti vizą. Kitas klausimas yra susijęs su migracijos valdymo sistema ir dabar norėčiau paprašyti kolegos atsakyti šį klausimą. Ačiū, Tobijas, ačiū už užduotą klausimą dėl migracijos rautų valdymo. Norėčiau pasakyti, kad per vizų liberalizavimo uh, procesą. Gruzija nuolat tobulino savo sistemą, komisija ją nuolat vertino, valstybių narių ekspertai vertino ir ji buvo konsoliduota 2014 metais ir naujas teisės aktas. Uh, E, tuo klausimu įsigaliojo, taip pat institucinė sistema pasikeitė. Vidaus reikalų ministerijoje 2014 metais buvo įsteigtas migracijos departamentas. E, vizų liberalizavimo veiksmų plane antrajame etape mes kalbėjome apie migracijos valdymo reformų įgyvendinimą. Taigi norėčiau pabrėžti, kad 2015 m. gruodžio e, rugsėjo mėnesį buvo sukurta rizikos vertinimo sistema, kuri papildė teisėkūros sistemą ir pasitelkų šią naująją sistemą duomenų rinkimas buvo patikėta septynioms Gruzijos agentūroms. E, anksčiau tą informaciją rinko tik tai vidaus reikalų ministerija. Taigi mūsų tikslas yra susidaryti geresnę vaizdą dėl migracijos situacijos, nustatyti tendencijas, galimas grėsmės ir jas įveikti. Ačiū. Ačiū, ponia Gabriel. Prašau jūsų pabaigti. Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau irgi trumpai pašnekėti. Noriu padėkoti komisijai, taip pat ir už atsakymą į du mano užduotus klausimus. Noriu padėkoti ir kolegai Karim, kuris dalyvavo diskusijoje ir parlamentiniai Gruzijos delegacijai, kurie, kuriems noriu užtikrinti, kad mes išgirdome jų žinę. Dabar procedūra vyks įprasta tvarka ir aš noriu dėkoti visiems šešėlinėms pranešėjams, kurie irgi prisidės prie šio darbo. Ačiū Marija už pristatymą. Na ir kolegos dabar norėčiau padėkoti bendra pirmininkėms ir kolegoms iš Gruzijos, taip pat e, parlamento nariams. Ačiū visiems už dalyvavimą mūsų popietinėme posėdėje. Ačiū posėdės baigtis. Kolegos, kitas lybe posėdis vyks. E, balandžio 28 dieną ketvirtadienį Briuselėje.